Right, good morning, everybody. Could you... Labas rytas. Prašyčiau visus susėsti į savo vietas. Taip pat prašyčiau tylos. Right. We will be, we'll be ready to start again, so may I welcome you all tęsėme mūsų posėdį ir dar kartą pono Džordi Vėlojaną ir savo pačios vardus sveikinu visus susirinkusius. Šį rytą pagal programą pirmiausia išgirsime pono Mario Draghi, finansinio stabilumo tarybos pirmininko pranešimą. Paskui pasisakys ponas Dominik Strauskanas, Tarptautinio valiutos fondo vykdomasis direktorius. Na ir paskutinis pasisakymas pono Mišelio Barnie už vidaus rinką ir paslaugas atsakingo komisijos nario pasisakymas. Manau, kad ne vieno iš jų ypatingai pristatyti nereikia. Tada mes pratesime diskusiją, mūsų prelegentai joje dalyvaus, o 12 val. planuojame posėdį baigti. Taigi dėkoju visiems susirinkusiems. Esu tikra, kad e, salė bėgant laikui dar labiau užsipildys. Ir tikimės, kad su mūsų pranešėjais ir e, kolegomis e, norime kuo optimaliau praleisti laiką. Vadinasi, aš iš karto suteiksiu žodį ponui Mario Dragi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu labai dėkingas už pakvietimą dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, garbė būti čia su jumis, o antroji priežastis yra institucinė. Vargu ar yra e, geresnis formas e, ar institucija, kurioje mes galėtume aptarti e, reguliavimo reformos dalykus. Būtent čia. E, yra ištariamas paskutinis žodis dėl reformos proceso. Apie dabartinę e, ekonominių reikalų pusę nekalbėsiu, yra čia ponas Trauskanas, jis tai daug geriau gali padaryti. Pasakysiu tik tai porą žodžių. E, atsigavimas e, nėra vienalytis, jis gana silpnas Europoje ir vis dar trapus bet bankininkystė, bankininkystės sektorius vis dar yra labiausiai susijęs su vidutiniu ir smulkiu verslu. Apskritai visi bankai juda uh, į priekį ir finansavimo problemas sprendžiasi. Daug bankų per paskutinius 10-12 mėnesių sugebėjo sukelti nemažai kapitalo, jų balansai vis dar yra, yra gana e, trapus. Ir tas trapumas yra susijęs su e, ekonomikos atsigavimo lygiu. Ir visa tai daro didelį poveikį e, išeimo iš krizės strategijoms. E, Europoje ir e, visame pasaulyje sukūrėme nematytą likvidumo kiekį per metus ar du pastarosius. Ir tai buvo natūralu, nes mes turėjome spręsti krizės problemas. Bet dabar, kai daugumai daug bankų uh, uh, krizė jau baigėsi, reikia pradėti išeidinėti iš šių strategijų ir daryti tai palaipsniui. Ir jeigu ir lieka tam tikros problemos e, vienose ir kitose bankuose, jas reikia spręsti specifinėmis priemonėmis. Todėl e, nacionaliniai valdžiai tenka e, kištis į labai nedaugelio bankų reikalus Europoje, bankų, kurie vis dar susiduria su problemomis. Prieš tai pradėdamas kalbėti apie 2010-ųjų darbo tvarkę, turiu pasakyti, kad drauge nemažai nuveikėme. Ruoždamasis e, šios dienos e, posėdžiui pagalvojau, o kaip mes atėjome į dabartinę padėtį. E, jeigu kalbėsime apie reguliavimo reformos ištakas, tai visų pirma jas nulėmė suvokimas, kad mes e, pasaulyje visi esame labai integruoti ir esame viename laive, toje pačioje valtyje, todėl norime išlaikyti integruotą finansinę rinką. Antrasis e, veiksnys buvo G20 e, lyderio vaidmuo, kur ES vaidino labai svarbu vaidmenį. G Dvidešimtukas sprendimai paspartino procesus e, ir leido sukurti FSB, kuris leidžia e, koordinuoti finansinių centrų veiklą. Taigi, Tarptautinis valiutos fondas ir e, FSB greitai sutarė dėl darbų pasidalinimo, kad galėtų veikti kuo veiksmingiau. Priežiūra, stebėjimas, atiteko e, Tarptautiniam valiutos fondui, o įgyvendinimas, taisyklių įgyvendinimas yra nacionalinių institucijų prerogatyva. Jeigu truputį smulkiau pakalbėsime apie bendradarbiavimą, tai pamatysime, kad visų pirma, e, tas bendradarbiavimas ar mechanizmai E, kurie veikia iš viršaus žemyn ir jie veikia nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu. E, tie mechanizmai numato daugiau stebėsenos, e, makro rizikos kontrolę ir kol kas neįvardintų rizikų aptikimas. Kitas dalykas e, tai, kad e, pagrindinės jurisdikcijos regionai e, savo ruoštų peržiūri priežiūros struktūras, kad galėtų sustiprinti koordinavimą ir panaikinti egzistuojančias spragas. Trečia, išsiplėtė reguliavimo perimetras. Iš tikrųjų, prieš keletą metų sunku būtų įsivaizduoti, kad atsiras teisės aktai, e, kurie e, reguliuotų tokius dalykus kaip e, nebiržiniai išvestiniai finansiniai popieriai ir taip toliau. Ketvirta. Dabar jau turime E, specialius planus e, didžiausiams finansinėms institucijams, kuriuose numatyta e, problemų sprendimo būdai. Na ir pagaliau mes panaikinome e, tuos dalykus, e, kurie sudarė krizės ištakas. Žinoma, to, ką pasiekime, nereikia pervertinti, bet nes kiekviena iš šių sričių yra savo savaime sunki. E, mes daug padarėme formuodami politiką, dabar atėjo laikas ją įgyvendinti. Ir e, svarbi žinia čia yra tai, kad e, mums būtina išlaikyti globaliai integruotą finansinę rinką. Tai yra stabilumo ir augimo iš ankstinė sąlyga. Sakau tai, kadangi jeigu dabar jau atėjo laikas įgyvendinti, tai aišku, kad egzistuoja tam tikrų spaudimų, eh, kurie nori paplauti tų standartų, dėl kurių susitarta eh, griežtumą. Aš pabandysiu kiek plačiau apie tai pakalbėti. Šiais met, eh, šie metai tai metai, kaip peržiūrimi bazelio kapitalo e, reikalavimų standartų e, pagrindiniai principai. Bazelio komitetas kalibruoja e, numatytas nuostatas, kitaip sakant, bando pasitikrinti, ar tie skaičiai, kurias patekė bankai, yra prasmingi Drauge su Tartutiniu valiutos fondu mes e, turime panalizuoti, ar naujasis reglamentas e, prisidės, ar kvestionuos atsigavimą. Na ir pagaliau, e, kadangi naujieji standartai turėtų pradėti galioti 2012 metais ir kadangi juose bus reikalaujama skirtingo ir aukštesnio, aukštesnio lygio kapitalo ir kad kapitalo apibrėžimas ten bus jau naujas. Reikės suteikti tinkamą laikotarpį, kad galima būtų pereiti prie to naujo kapitalo apibrėžimo taikymo. Todėl suprantame, kad e, daug bankų, arba tikrai sakant, kai kurie bankai e, susirūpinę žiūri į šiuos pasiūlymus, Aš manau, kad mes e, gana protingai ir e, rimtai turime į tuos susirūpinimus žiūrėti, bet tuo pat metu mes neturėtume leisti dabartinėms sunkioms sąlygoms paveikti standartų patikimumą. Visi turime prisiminti, kaip e, pakliuvome į šį procesą. Tikriausiai paminate, krizės pradžioje visi sutarėme, kad norime turėti finansinę rinką, finansinių paslaugų pramonę su daugiau kapitalo ir geresniais stimulais. Tuo pat metu mes turėtume leisti e, atsirasti tinkamam pereinamajam laikotarpiui, e, kad e, nedarytume kliučių atsigavimui. Tuos dalykus reikia turėti galvoje. Dar e, du Dar vienas 2010 m. darbo tvarkės punktas yra išspręsti sistemiškai svarbių finansinių institucijų problemą. Tokių institucijų, kurios, kaip sakoma, yra per didelės, kad e, patirtų nesėkmė. Kodėl tai svarbi problema? Todėl, kad egzistuoja institucijų, kurios yra labai didelis, e, jų nesėkmės sukeltų sisteminę žalą, ir e, tokių nesėkmių kaštai tektų mums visiems. Tuos institucijos žino, kad jos yra tokios didelės, kad joms negalima leisti sužlugti. Ir todėl rizikuoja daugiau negu derama. Rinkos žino, kad tos institucijos yra per didelės ir todėl atitinkamai vertina jų riziką, nes žino, kad vyriausybės neleis jiems sužlugti. Būtent todėl tos institucijos tampa netinkamų rizikų depozitoriumais, rizikų, kurios yra neteisingai vertinamas. Todėl vyriausybėms tenka kištis. Yra trys e, tokios intervencijos kanalai. Pirmiausia, stengiamasi sumažinti žlugimo tikimybę ir e, galimos žalos apimtis. Pagrindinė mūsų strategija šitoje srityje buvo įgalinti priežiūros institucijas, kad jos e, galėtų tinkamai elgtis tokiais atvejais, supaprastinti struktūras, griežtinti priežiūrą, e, apmokestinti kapitalą ir taip toliau. E, nėra vieno sprendimo vis visiems variantams, e, nes e, skiriasi valstybės, institucijos, jų istorijos ir taip toliau. Bet e, visiškai aišku, kad šią problemą reikia spręsti visur. Tai sritis, kurioje reikia siekti minimalaus harmonizavimo, turi būti tam tikra riba, minimali riba, bet paskui kiekviena jurisdikcija turi turėti teisę taikyti dar griežtesnius reikalavimus, jeigu to nori. Tačiau minimalus reikalavimai turi būti. Mūsų uh, ataskaitoje, e, kurią pateiksime G20 viršūnų sustikimui lapkričio mėnesį, mes plačiau tuos dalykus nušviesime. Tačiau, ką bedarytume, žinome, kad e, bus ir nesėkmių. Ir turime siekti situacijos, kai mes e, turėtume sugebėti kai kuriems bankams žlugti. Ir mes turime sugebėti valdyti tą žlugimo procesą. Būtent todėl mums reikia krizės sprendimo mechanizmų, kurie sugebėtų uh, gana anksti E, pastebėti žlugimo tikimybę, valdyti tą žlugimo procesą ir finansuoti perinamai laikotarpį. Visa tai yra pakankamai sudėtinga, kaip parodė e, Lehman Brothers pavyzdys. E, taigi mes stengiamės tokius mechanizmus ir sukurti. Žinoma, tarp valstybinėms institutams iškyla labai svarbios tarptautinio koordinavimo problemos nes e, didelės institucijos žlugimas paprastai e, nepaiso sienų, apima kelias jurisdikcijas. Ir jeigu mums nepavyks išspręsti šių koordinavimo problemų, tada tikimybė, kad skirtingos jurisdikcijos reaguos, sakydami, jūs per daug dideli ir sudėtingi ir todėl turite tapti e, paprastesniu e, vienos e, valstybės ribose ir tada tai prives prie to, kad kapitalo kaina išauks. Aš manau, kad jeigu taip įvyktų, mes labai daug prarastume. Mes prarastume ne tik tai lygias žaidimo taisyklės, tas pačias žaidimo taisyklės, bet taip pat ir uh, globalinę integruotą finansinę industriją. E, trečioji e, darbas rytis, kai kalbame apie tas didžiasias institucijas, yra darbas, kurį mes darome, stengdamėsi apriboti e, galimą krizės sklidimą. Mes matėme, kaip dramatiškai greitai plito krizė visoje pasaulyje. Kai uh, E, supratome, kokie e, galingi mechanizmai pradeda veikti, kai sklinda išvestiniai finansiniai produktai. Todėl e, reikia imtis žingsnių norint centralizuoti nebiržinių išvestinių finansinių produktų prekybą. Tai ne tik sustabdytų plitimą krizės, e, plitimą, bet ir e, suteiktų rinkoms didesnį skaidrumą. Ir dabar per ateinančias kelias savaitės mes pamandysime apibriežti, kurie išvestiniai produktai galėtų būti standartizuoti, nes toks standartizavimas yra labai būtinas centralizuojant jų priekybą. Taigi, atrodo, kad e, tuo ir baigsiu savo pasisakymą. Pasakysiu tik dar vieną dalyką. Šiuo metu e, mes atsidūrime labai e, svarbame punkte ir e, labai e, priklausome taip pat ir nuo jūsų paramos. E, dabar yra kritiškai svarbus laikas e, realizuoti tai, kas iki šiol vyko, kai kalbėjome apie politikos diskusiją, apie politikos formavimą. Dabar atėjo laikas įgyvendinti. Labai ačiū. O dabar perėsime prie kito pranešimo. Būtent ponas Dominik Strauskan jį perskaitys, prašom. Ačiū, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad man didelė garbė būti čia su jumis šį rytą šiame reikšmingame susitikime su um, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariais. Turiu pasakyti, kad nedaug ką turiu pridurti prie to, ką ką tik pasakė Marijo. Viena vertus jis mums pranešė gerų žinių, antra vertus gal kai ką jau esate girdėję. Uh, Taigi šiandieną pabandysiu iš kitos pusės pasižiūrėti į pasaulio atsigavimą ir priemonės, kurių galima imtis finansinėme sektoriuje. O paskui išdėstysiu prioritetus, modernizuojant pasaulio finansų architektūrą, kad būtų galima palaikyti ilgalaikį augimą. Savame suprantama, visi žinome, kad išgyvename kritinį laikotarpį Per pastaruosius metus išgyvenome krizę, kurią galima prilyginti didžiai depresijai. Prisiminkite, kokios nuotaikos vyravo vos prieš 18 mėnesių. Žmonės bijojo, kad situacija gali ir toliau blogėti mes sustabdėme tą blogėjimą, tačiau neišvengėme išlaidų. Dėl krizės jų patyrėme tikrai labai didelių. Kita vertus, Krize privertė mus tapti daug kuklesniais. Ji atskleidė, kad turime įvairių ir rimtų e, trūkumų, kad mūsų ekonominės ir finansinės institucijos nėra tobulos. Taigi dabar vertindami krizės rezultatus, suprantame, kad mums atsiveria nauja galimybė ir atsiranda pareiga peržiūrėti mūsų institucijų sąrangą, padaryti tas institucijas stipresnės, atsparesnės krizai. Taigi, man kyla štai koks klausimas. Ar mes maksimaliai išnaudojame šią istorinę galimybę? Ir prisipažinsiu atvirai, esu šiek tiek sunerimęs dėl to, kad ekonominis augimas atsigauna, tai yra gera žinia, tačiau tuo pat metu, kas ypač pasireiškė krizės atveju, kai kiekviena šalis buvo suinteresuota bendradarbiauti, dirbti su kitomis, dabar vėlgi rečiau pastebima kiekviena valstybė koncentruojasi į savo problemas, įgyvendina savo politinę darbo tvarkę ir vėlgi pritrūksta noro dirbti kartu. Negaliu sakyti, kad to nėra visiškai, tačiau Galbūt po šešių mėnesių tas noras bus daug silpnesnis nei prieš metus. Taigi šį rytą norėčiau akcentuoti, kaip svarbu plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, kad būtų galima pasiekti ilgalaikių pokyčių. Nes tik dirbdami kartu mes galime e, m, padaryti pagrindą tolimesniam ir nuolatiniam augimui. Taigi, e, pakalbėsiu apie pasaulio ekonomikos atsigavimą. Atsigavimas stebime visi, jis yra greitesnis nei tikėtasi. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad šiais metais pasaulio augimas bus apie 4 procentai. Aišku, tai yra greitas atsigavimas, tačiau ne vienodo greičio atsigavimas kai kuriuose valstybėse e, pavyzdžiui, labiau pažengusios ekonomikos valstybėse tas atsigavimas yra greitesnis, na, bet Europos Sąjungoje augimas prognozuojamas, e, kad bus vienas procentas, kas nėra labai daug. Iš statistikos matyti, kad labiausiai pažengusiose valstybėse tas atsigavimas uh, E, kuris yra lėtas, didžiai dalimi priklauso nuo valstybės paramos. Na, o privati paklausa prekiams yra dar nelabai išaugusi. Taigi kol kas per daug anksti e, pasiremti būtent tokia išėjimo iš krizės strategija. Nors, kaip sakiau, į rinką orientuotos ekonomikos atsigauna greičiau. Taigi, iš esmė kyla štai koks klausimas. Puiku, atsigavimas vyksta, tai yra pirmas žingsnis. Tačiau grįžime ilgainiui prie tos pačios problemos, kuri buvo prieš krizę. Ji e, ne neišnyko, neįspręsta, krizė jie tarsi uždangstė. Taigi pagrindinis klausimas, kurį neišvengiamai teks spręsti, yra kaip subalansuoti pasaulio e, paklausą, dabartinį disbalansą panaikinti. Ši problema neišnyko, turiu tai akcentuoti. Ir dabar e, vertinant krizės pasiekmes, E, didžiojo dvidešimtuko vadovai identifikavo tokio pasaulio paklausos balanso siekimą kaip vieną iš prioritetų. Visi dabar labiau suvokiame, kad šį klausimą reikia spręsti. Ką tai reiškia valstybių lygmenių? Mes suprantame, kas už to slepiasi. Esame valsty kai kurios valstybės patiria didelį deficitą, pavyzdžiui, JAV ar kai kurios Europos valstybės, joms reikia daugiau taupyti ir mažinti suvartojimą viduje, taip pat didinti eksportą. Esame, taip pat yra valstybių, kurių einamosios sąskaitos perviršius yra didelis. Čia paminėčiau Vokietiją, taip pat Kiniją, valstybės išgaunančias naftą. Šiuo atveju jos turi elgtis priešingai. <clears throat> Vidaus vartojimas turėtų būti didinamas, e, didinamos investicijos ir suvartojimas. Aišku, neišvengsime tam tikrų a, e, valiutų kurso nuvertinimo veiksmų. Tai taip pat yra vienas iš galimų sprendimo būdų, pavyzdžiui, Kinijoje. Tarptautinis valiutų fondas E, įvertino, kad kai kurios valiutos yra, turi per didelę vertę, taigi jos turi nuvertėti. Tuo nenoriu pasakyti, kad mums reikia valiutų kurso nuvertinimo tam, kad atsirastų tas balansas. Tačiau balanso pasieksime daugiau subalansuodami vidinį vartojimą ir pasiūlos paklausos subalansavimą Kinijoje. Kodėl tai tvirtinu? Dėl to, kad nuo to priklauso ekonominės politikos, kurią gali įvykdyti bet kuri valstybė nuoseklumas. Ir būtent čia prasme bendradarbiavimas turi esminės svarbos. Taigi grįžtu prie pirmo aspekto bendradarbiavimo. Žinote, kad E, didžio dvidešimtuko valstybės e, susitarė dėl abipusio vertinimo programos MEP. Mano vertinimu ji yra daug žadanti. Mes atlikome įvairius vertinimus Na, o kadangi e, didžiojo 20-ko valstybės e, sudaro maždaug 80 procentų pasaulio ūkio, tai e, galima tikėtis, kad šis planas atneš sėkmės. Augimas Japonijoje, e, Europos valstybėse per ateinančius tris metus bus tikrai didelis, tačiau mums reikia. E, nuoseklumo. Reikia vis, visomis pajėgomis išvengti nenuoseklumo ir to, ko mes nesitikime ir ko neprognozuojame, nes būtent dėl tų neprognozuojamų įvykių ir gali atsirasti krizė. O dabar konkrečiau apie šio ryto temas ir pakalbėsiu taip pat apie tarptautinę pinigų sistemą, kuri ir sudaro pasaulio finansinės architektūros esmę. Iš esmės dabartinė sistema e, gana pasiteisino, netgi krizės metu. JAV doleris vaidino inkaro vaidmenį ir tikiuosi, kad ši auditorija, kaip ir daugelis kitų, prieš krizę gavę informacijos apie galimos krizės pradžią JAV ir paskui išplitimą visame pasaulyje, būtų mane, kad e, tokios krizės pasiekmė būtų dolerio žlugimas, tačiau taip neįvyko. Tarptautinis valiutos fondas bandė padėti daugeliu iš savo narių, tačiau vis dėlto problemų neišvengta, jų būta prieš krizę, netgi daugiau pasireiškė po krizės Didžiai dalimi tai yra e, didelių rezervų sankaupos. E, ir tai yra našta tarptautiniai pinigų sistemai. Kaip to atsisakyti? Aš manau, kad e, jeigu šalis būtų turėjusios daugiau galimybių apsidrausti, joms nebūtų reikėję sudarinėti tokių didelių e, rezervų bet tos valstybės patyrė spaudimą, jautėsi vienos arba joms tekdavo kreiptis į TVF pagalbos. E, visi žino, kad tai jau daroma pačiais sudėtingiausiais atvejais. Taigi tam, kad to išvengtų, valstybės bandydavo sudaryti didelius rezervus. Ir aišku, tai sutelkdavo daug pasaulio išteklių. Aišku, sakiau, kad kai kurios valstybės turi perviršį, tačiau neįmanoma, kad visos valstybės turėtų įnamosios sąskaitos perviršį, taigi būdavo sudarinėjami rezervai, dėl ko susidarė sudėtinga situacija. Mes, ieškodami išeities, tarptautinėme valiutos fonde parengėme naują pagalbos priemonę - lankstaus kreditavimo liniją. <clears throat> tai yra jau pasiteisinusi priemonė, kurią pasinaudojo trys stambios valstybės - Meksika, kuri atnaujino šią priemonę prieš keletą mėnesių, taip pat Kolumbija ir Lenkija. Bei ES pasinaudojo šią liniją Aišku, šią priemonę nėra e, tikslas pats savame, mes ją galime modifikuoti, tačiau klausimas dėl resursų susida, e, rezervų e, sukaupimo yra spręsnas pasaulio lygmenių. O dabar pereisiu prie finansinio sektoriaus klausimų kaip pakeisti e, dabartinio finansinio sektoriaus formatą, kad jis labiau prisidėtų prie ekonominio augimo ir nesukurtų per daug išlaidų e, ūkiams ir mokesčių mokėtojams, kas paaiškėjo šios krizės metu. Šalių lygmenių prioritetai visiems žinomi. Marijo juos ką tik išdėstė. Tai yra reguliavimo aplinkos išplėtimas, priežiūros stiprinimas. Galbūt priežiūra šią prasme yra dar reikšmingesnis elementas nei reguliavimas, nes turint griežtas taisyklės, bet neturint priežiūros galimybių ir taisyklės yra bereikšmės. Mm, Taip pat reikia gerinti reguliavimo ir sisteminės rizikos valdymo mechanizmą, krizės valdymo mechanizmus. E, Tai mes suvokime, kad mums reikalingas didesnis ir geresnės kokybės kapitalas, taip pat geresnis likvidumo valdymas ir tam tikri buferiai. Kalbant apie finansinį sektorių, daugiausia galvojame apie bankų sektorių arba kartais bankams artimas nebankinės institucijas. Aš norėčiau akcentuoti, kad draudimo sektorius taip pat priklauso bankų sektoriui, nors jų darbo sąlygos šiek tiek kitokios, ten investuojama žiūrint į ilgalaikę perspektyvą. Ir čia reikėtų žvelgti skirtumą tarp santaupų ir ilgalaikių perspektyvų. E, draudimo bendrovėms reikia kitokių reguliuojančių nuostatų nei bankams, taigi atsižvelgime į šių sektorių specifiką. Kai kurios problemos buvo išspręstos, kai daug darbų dar laukia mūsų, turėčiau pagirti sisteminės e, e, finansų stabilumo tarybos darbą. Bet e, sistemai sukurti prireikė 12 metų. Dabar mes tiek laiko neturime. Visuomenė laukia iš mūsų konkrečių rezultatų. Taigi klausimas visų pasaulio valstybių politikams yra toks, ar jie yra įsipareigoja greitai siekti e, pokyčių. Kalbėdamas apie politikus, omenyje turiu ne tik vyriausybės, bet ir parlamentus parlamentu, pa, parlamentarus. Jūs turite dirbti taip greitai, kaip iš to tikisi jūsų piliečiai. Ne ilgiau nei reikia problemą išspręsti, nes piliečiai, piliečiams pritrūks kantrybės. Aišku, patyrėme krizę, buvo sprendžiamos įvairios problemos, skaitant ir premijų, pavyzdžiui, problemą, bet turime sparčiai judėti į priekį. Jeigu pasaulio lygmenių nesimsime sparčių veiksmų, kasgi įvyks? Šalis pradės e, savo problemas spręsti valstybės lygmenių, siūlys įvairias reformas. Ir kokiagi rizika atsiranda? Politikos taps nebekoordinuotos, kapitalos e, srautai bus iškraipyti, e, sprendimai bus priiminėjami neatsižvelgiant į kitas valstybės. Taigi, čia kyla keletas iššūkių. Vienas iš jų, kaip spręsti e, didelių komplikuotą struktūrą turinčių finansinių institucijų funkcionavimo klausimus. E, Čia e, esama keletas pasiūlymų, pavyzdžiui, e, sukurti specialią problemų sprendimo instituciją arba taikyti testamentų arba sprendimų alternatyvą bei vykdyti prevencinius veiksmus. Pavyzdžiui, riboti finansinių institucijų dydį arba struktūros sudėtingumą. Bet tam, kad būtų Bet toks mechanizmas dažnai neišeina už valstybių sienų. Taigi nuolatos kyla toks pats klausimas. Juk visos institucijos neturi vienodų sprendimo ginčių nagrinėjimo institucijų ar vienodų jurisdikcijų, Taigi čia vėlgi grįžtame prie nacionalinių požiūrių. Dėl to esu sunerimęs. Galima pasakyti, kad reikia siekti daugia šalių sprendimų, mažinant nacionalinių sprendimų skaičių. Tačiau vis dėlto rizika daugelie valstybių yra. Rizika ta, kad e, patirdama politinį spaudimą nacionalinė vyriausybė priminės nacionalinius sprendimus ir tai a, e, apsunkins situaciją. Bus vėlgi einama nedaugia šalių, bet nacionalinių sprendimų keliu. Europoje beje, siekiant kurti e, tarp valstybinį finansinio stabilumo tinklą pasiektą pažangos, įkurta Europos sisteminės rizikos valdyba, Europos finansinių priežios institucijų sistema. Bet kreipiuosi į tarybą ir parlamentą susitarti dėl šių sistemų ir institucijų kiek įmanoma greičiau priemę šį susitarimą, jūs vis dar turėsite spręsti krizės valdymo ir problemų nagrinėjimo e, aspektus, ypač bandant spręsti tarp valstybinių bankų problemas, apie kurias kalbėjo Marijo. Taigi čia svarbu turėti integruotą krizės prevencijos ir valdymo sistemą, krizių problemų nagrinėjimo ir indėlininkų apsaugos problemas. Europos e, ginčių nagrinėjimo institucija, kuri yra pasiūlyta, turėtų turėti reikiamus įgaliojimus ir priemonės, kad galėtų spręsti tokių žlungančių tarp valstybinių, tarp e, tarptautinių bankų problemas. Techninė prasme tai yra sudėtingas iššūkis, tačiau įmanomas, e, reikalaujantis stiprios politinės partnerystės, kad būtų galima atsilaikyti prieš nacionalinį spaudimą ir bendrijos lygmenių sukurti tokią sistemą. Dar ambicingesnis tikslas e, būtų tokią sistemą sukurti pasaulio lygmenių. Ir dvi baigiamosios pastabos. Pirmiausia, apie TVF. Mes privalome pagerinti savo priežiūros funkciją, ypač prižiūrint sisteminės e, sisteminę riziką ir finansinį sektorių. Anksčiau jau minėjau vieną iš priemonių - lankščią kredito liniją, taip pat bendradarbiavimą su tarptautinius, tai yra regioninius rezervus valdančiomis institucijomis. Žinote, viena iš tokių, tai yra Šangma iniciatyva. Taip pat sukaupta patirtis bendradarbiaujant su Europos valstybėmis, Europos komisija konkrečiai Taigi TVF nepatiria problemų taikant e, ben, bendradarbiavimo su regioniniais rezervais priemonės. Taip galėčiau apibūdinti tarptautinę pinigų sistemą. Na, o paskutinė pastaba tokia. Uh, apie finansų sektorių noriu pakartoti pagrindinę savo pranešimo mintį. E, nebendradarbiaudami tarptautinių lygmenių nepasieksime sėkmės. Pirmiausia, buvo pradėtas tarptautinis bendradarbiavimas tarp institucijų. Dabar svarbu užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp valstybių. Krizės metu e, pamatėme, kad valstybės bendradarbiauja taip aktyviai kaip niekada anksčiau. Na, o per ateinančius laikotarpius ir metus mes turėsime pasinaudodami tuo e, beprecedentiniu bendradarbiavimu, e, jau turimomis priemonėmis ir mechanizmais, likvidumo valdymo priemonėmis tą bendradarbiavimą išlaikyti. Anksčiau to nebuvo. Krizė jau a, e, yra praeitįje, galima sakyti. Taigi svarbu E, kurti naują finansinį sektorių, kad nepamirštume tų pamokų, kurias išmokome prieš krizę. Toks būtų mano patarimas jums. Ir čia išvelgiu nacionalinių parlamentų vaidmenį ir dar svarbesnį. E, Europos parlamento vaidmenį, nes bendrijos lygmenių jūs turite prisijimti iššūkį, kurdami tą pasaulinį mechanizmą ir spartindami, kad tie Europos veiksmai, europinės iniciatyvos taptų e, e, pasaulinėmis. Taip pat noriu pabrėžti, kad dabar yra pati tinkamiausia proga e, tam pasiekti, E, dabar prioritetas nepamiršti, kad nėra nei nacionalinių, nei regioninių sprendimų pasaulio krizai. Jei išspręsti reikia pasaulinių sprendimų. Ačiū. Labai ačiū. Na, o dabar suteiksime žodį kitam kalbėtojui, tai yra komisijos narys Mišel Barnier. Tačiau prieš tai dar norėčiau kreiptis į nacionalinių parlamentų narius ir jiems priminti štai, ką jeigu jūs norėsite pateikti klausimą po to, kai pasisakys komisaras Barnie, galbūt jūs jau dabar galėtumėte apie tai pranešti sekretariato atstovams. Na, iš čia aš nelabai matau visus tuos, kurie norėtų pasisakyti, taigi kreipkite į sekretariato narius. Uh, Na, o dabar norėčiau pasveikinti komisarą Barnyje. Prašom, Mišel, žodis jums. Labai ačiū. Pone Bauls, gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, parlamentų nariai, nacionalinių parlamentų atstovai, senatoriai. Visų pirma, aš norėčiau visų atsiprašyti už tai, kad pavėlavau į posėdį. Taip pat turėsiu ir šiek tiek anksčiau išeiti dėl to, kad kiekvieną trečiadienį ryte susitinka komisijos nariai. Aš atsiprašiau komisaro Baroso, paprašiau, kad mane išleistų Kremlui iš to posėdžio, bet turėsiu grįžti atgal, nes turime aptarti daug svarbių dalykų. Aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamente vyksta diskusijos su nacionaliniu parlamento atstovais. Aš manau, kad tokios diskusijos iš tikrųjų yra be galo naudingos. Tai kuo puikiausiai atspindi Lisabono sutarties dvasę ir jos straipsnius. Deja, negirdėjau, ką pasakė ponas Marija Dragė Išgirdau tik dalį pono Dominik Štrauskan pasisakymo. Aš norėčiau atsiprašyti anksčiau kalbėjusių prelegentų dėl to, kad negirdėjau visko, ką jie pasakė. Vis dėlto norėčiau padėkoti jiems už tai, kad jie šiandien atvyko pas mus, jie atstovauja, jie valdo labai svarbės finansinės institu, institucijas. Jie yra vieni iš svarbiausių inžinierių tos reformos, kuri turės būti atlikta, apie tai kalbėjo ponas Dominik Štrauskan. Visų pirma, norėčiau pateikti žanginės pastabas. Ką tik mes e, pradėjome kilti aukštyn iš krizės. Mes vaduojamės iš tos krizės, ekonomika auga, tačiau ar mes jau visiškai įveikėme krizę? Ne. Ar mes tokie patys, kokie buvome prieš krizę? Ne. Jeigu mes norime, kad ekonomika auktų, reikia pokyčių. Apie tai kalbama ir 2020 m. strategijoje, kuri šiuo metu aptarinėjama ministrų taryboje, taip pat ir Europos parlamente. Mes norime nuseklesnės ekonomikos nuseklesnio ekonomikos augimo žalesnės, vadinamosios žalesnės ekonomikos. Mes turime pasimokyti iš krizės. Turime išmokti jos suteiktas pamokas tam, kad ateityje išvengtumėm naujų krizių. Komisija ketina pateikti daug naujų pasiūlymų šioje srityje. Tie, kurie turėtų prisimti politinę atsakomybę, tai yra valstybių ir vyriausybių vadovai, kai kurie iš jų dirba ir didžiajame dvidešimtuke, Taip pat Europos taryba, Europos parlamentas, kuris taip pat yra vienas iš teisės aktų kuriejų, visi turi prisimti savo atsakomybę ir atlikti jiems skirtas užduotis. Mes turime pasimokyti iš krizės turime išmokti jos pateiktas pamokas tam, kad vėl ekonomika galėtų aukti. Dabar norėčiau pateikti savo antrąją pastabą. Ko reikia, kad ekonomika auktų? Ponios ir ponai, mes turėtumėm pasinau, geriau pasinaudoti tais instrumentais, kurie jau dabar egzistuoja rinkose. Jeigu įvyktų nauja finansinė krizė, mums reikėtų naujų instrumentų. Aš manau, kad uh, ponas Dominik Štrauskan visiškai teisingai pastebėjo. Mes turėtumėm kurti naujas globalias struktūras tam, kad galėtumėm valdyti e, kapitalo srautų judėjimą ir kovoti su spekulacijomis. Aš niekada netikėjau, kad finansų rinkos gali reguliuoti savaime. Niekada to netikėjau. Na, kai kas tikėjo bet aš manau, kad jiems realybė labai skaudžiai atveria akis. Yra sukurtas kelrodis planas. Vienas planas yra pateiktas didžiame dvidešimtuke ir antras planas yra susijęs su Delauzer pasiūlymu dėl reguliavimo. Be abejo, visų pirma reikia atlikti labai išsamų uh, E, poveikio vertinimą ir aš Europos parlamentui galiu pažadėti, kad jis bus atliktas. Mes turime koordinuoti finansinius reglamentus. Globalio, globalioms rinkoms reikia globalių teisės aktų. Jas reikia reguliuoti. Taip pat reikėtų vengti tam tikros konkurencijos tarp įvairių reguliavimo sistemų ir taip pat reikėtų vengti pernelyg intensyvaus reguliavimo. Norėčiau tarti keletą žodžio apie didžio 20-ko kelrodį planą. Paminėsiu svarbiausius dalykus. Iš viso jų bus penki. Visų pirma, tai yra priežiūra. Tai yra be galo svarbus klausimas, kaip žinia, finansinių institucijų priežiūra yra esminis mūsų reformos elementas, kertinis akmuo. Mes nieko nepasieksime, jeigu mums nepavyks įgyvendinti tos reformos, kurios siūloma Delerosija pranešime. Mes vėl turėtumėm atkurti pasitikėjimą finansiniu uh, stabilumu ir mes to negalėsime pasiekti, jeigu, tarkim, Dubline uh, Dublinė arba Madride e, finansiniai reglamentai bus interpretuojami skirtingai. Taip pat aš manau, kad reikėtų užtikrinti geresnį informacijos keitimąsi tarp priežiūros institucijų. Priežiūros institucijos tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu turėtų keisti savo turimą patirtimį. Mes esame užsibrėžę įgyvendinti ambicingą projektą. Tas projektas nėra revoliucinis, jis yra realistinis, tačiau norint įgyvendinti tą projektą reikės labai stiprios politinės valios. Na ir manau, kad tiek valstybių ir vyriausybių vadovai, tiek ministrai turės pademonstruoti tą stiprią politinę valią, ryštą. Ta pati turės padaryti ir Europos parlamentas. Ir aš manau, kad mums reikia imtis skubių veiksmų. Jeigu mes lauksime, tai bus labai prastas signalas, galintis pakengti finansiniam stabilumui. Europos parlamentui taip pat yra labai svarbus uh, priežiūros, finansų priežiūros klausimas. Taryba praėjusiu metu gruodžio mėnesį nusprendė, kad reikia imtis skubių veiksmų. Na ir be abejo, reikia atsižvelgti į tai, ką gali padaryti Europos parlamentas. Europos parlamentas pateikė savo pasiūlymą, ir mes jį tikrai labai vertiname. Na, turiu pasakyti, kad neturime kažin kiek laiko. Iki 2011 metų sausio pirmos dienos mes turėtumėm įgyvendinti šį pasiūlymą. Antras svarbus dalykas yra bankų kapitalas. Mums reikia daugiau kapitalo ir geresnio kapitalo bankų sistemoje. Uh, Ypač aš turiu omeny didelės rizikos bendrovės ir didelės rizikos veiklą. Apie tai buvo kalbėta ir didžiame 20-uke. Daugiau kapitalo reiškia mažiau rizikos ir daugiau saugumo, daugiau stabilumo. Mes darome viską, kad e, bankai būtų atsparesni finansinėms krizėms. Na be abejo, užduotis yra labai sudėtinga, mums reikės rasti tinkamą pusiausvirą naujiems standartams. Taip pat turėtumėm pagalvoti ir apie ilgalaikę ateitį, turėtumėm pagalvoti apie priemonių taikomų bankų kapitalui priežiūrą. Mes didžiulį dėmesį atkreipiame į poveikio vertinimo analizę. Apie tai kalbėjo ir pane Baus. Mes šiuo metu atliekame konsultacijas dėl COD4. Dar vienas svarbus elementas yra finansinių institucijų atsakomybė. Uh, mes pastebėjome didžiulių trūkumų priežiūros ir reguliavimo mechanizmuose. Nebuvo pakankamai gerai identifikuojamos tos įmonės, kurios kelia riziką. Taigi mes dirbame šioje srityje. Mes orientuojamės ne vien tik apie tik į finansinį sektorių, bet mes dirbame platesnėme kontekste. Mes manome, kad reikia labiau kompetitingų vykdomųjų direktorių, kurie turėtų pakankamai laiko ir išteklių tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo pareigas. Aš kalbu apie geresnį direktorių, vykdomųjų direktorių darbą, taip pat kalbu ir apie geresnį rizikos valdymą. Kai kurios institucijos žlugo būtent dėl to, kad nebuvo tinkamai valdoma rizika. Taip pat manau, kad reikėtų geriau įtraukti ir akcininkus. Na, o dabar dar vienas svarbus dalykas tai yra bonusai arba premijos. Uh, mes čia vadovausimės didžio dvidešimtuko principais - daugiau skaidrumo, daugiau kontrolės ir didesnis diversifikavimas. Pirmininkė, aš tikrai tikiuosi, kad Europos parlamentas patvirtins kiek įmanoma greičiau bankų ir CO2 reglamento peržiūrą mes su didžiuliu nekantrumu laukiame ir ponios Makarti pranešimo. Kaip sakiau, mes norime kalbėti ne vien tik apie finansų sektorių, bet apie platesnį kontekstą. Mes manome, kad esant sunkiai ekonominiai situacijai reikėtų peržiūrėti ir kotiruojamų įmonių direktorių atlyginimus. Aš manau, kad reikėtų numatyti sankcijas kai kuriais atvejais. Na ir dabar dar keletas žodžių apie direktyvos projektą, kuris buvo pateiktas prieš metus laiko. Tas pasiūlymas yra susijęs su investiciniais fondais ir rizikos fondais. Na, pan, Teigiama, kad šis sektorius nėra atsakingas už finansinę krizę, kuri įvyko. Vis dėlto aš manau, kad šis sektorius yra atsakingas bent jau už pusę sandorių, kurie įvyko finansų rinkose. Taigi mes manome, kad egzistuoja tam tikra sisteminė rizika, kuri pastebima būtent šiame sektorime. sektorėje. Maždaug prieš vienerius metus mes pateikėme reglamento pasiūlymą, kuriame kalbame apie šios sektoriaus priežiūrą. Mes rėmėmės didžiojo 20 kokiaurodžių planu. Šiuo reglamentu mes siekiame užtikrinti geresnę investuotojų apsaugą, taip pat norime sukurti ir alternatyvių fondų rinką tai tikrai nėra pati lengviausia užduotis. Pirmininkaujant Ispanijai, tiksliau netgi vakar, ministrai nusprendė, kad reikės daugiau laiko šio pasiūlymo svarstymui. Aš tikiuosi, kad tas laikas bus prasmingai ir gerai išnaudotas. Ir tikiuosi, kad bus pasiektas susitarimas, remiantis pradinių komisijos pasiūlymų taip pat bus atsižvelgta ir į Europos parlamento darbą. Tikiuosi, kad tas sektorius bus tinkamai prižiūrimas. Na, kalbant apie valstybių vyriausybių vadovų bei finansų ministrų sprendimus, tai jie taip pat yra labai svarbu šioje srityje. Na ir galiausiai noriu paminėti dar vieną dalyką. Aš ketinu pateikti birželio mėnesį pasiūlymų paketą dėl šios sektoriaus struktūrizuotos reformos. Mes turėtumėm dirbti labai greitai ir pateikti dar vieną pasiūlymą dėl išvestinių finansinių produktų. Aš šią savaitę uh, kalbėjausi su JAV atstovais, na ir jie taip pat tikisi, kad bus užtikrinta geresnė išvestinių finansinių produktų rinkos priežiūra. Šios rinkos vertė yra apie 600 milijardų dolerių ir nemažai sandorių šioje srityje tiesiog neprižiūrime. Taigi reikia geresnės priežiūros šioje srityje, tam pritarė ir JAV. Apie tai bus kalbama ir tose pasiūlymuose, kuriuos komisija birželio mėnesį ketina pateikti valstybėms narėms, o taip pat ir Europos parlamentui. Reikėtų pasidalinti užduotis išsiaiškinti kompetencijas, kas už ką atsakingas. Taip pat mes ketiname pateikti pasiūlymą dėl apsikeitimų kreditiniais įsiskolinimais. Ir vadinamųjų naked selling. Mes remiamės valstybių ir vyriausybių vadovų sprendimais, taip pat finansų ministrų sprendimais ir tikimės ir Europos parlamento paramos. Mes siekiame vadovautis globalių požiūrių, apie tai kalbėjo ir tarptautinio valiutų fondo pirmininkas. Kalbant apie globalias rinkas, reikia globalaus požiūrio. Aš manau, kad ES turėtų užimti svarbu vaidmenį vyktant reformą šioje srityje. Nereikėtų bijoti būti lyderiu, rodyti gerą pavyzdį. Būtent tokiu požiūriu mes vadovaujamės. Na ir galiausiai šiek tiek politinio pobūdžio pastaba. Ponios ir ponai, mes matome, kokios yra finansinės krizės pasiekmes matome, kokią pamoką reikia mokyti, kokią, kiek tai kainavo nacionaliniams biudžetams ir mokesčių mokėtojams. Mes tikrai norėtumėm išvengti dar vienos finansinės krizės, kad reikėtų pagalvoti apie tai, ką ateityje reikėtų daryti, jeigu kiltų finansinė krizė, kaip ją reikėtų valdyti. Vis dėlto mes turime uh, pasimokyti iš finansinės krizės, turime išmokti jos pateiktas pas, pat, mokas. Jeigu to nepadarysime, tai turės ir finansinių pasiekmių, o taip pat ir politinių pasiekmių. Jau dabar Europoje mes matome, kad piliečiai vis dažniau vadovaujasi nacionalistinėmis pažiūromis nori nacionalinio protekcionizmo. Ir aš manau, kad tai yra pirmoji pasiekmė, pirmasis ženklas, kad buvo prastai susidorota su finansinė krize. Taip pat nuo finansinės krizės gali nukentėti ir vidaus rinka. Taigi aš manau, kad mums reikia politinės valios tam, kad būtų galima įgyvendinti didžiojo 20-ko kelrodį planą. Mums reikia veiksmingos reformos, veiksmingos priežiūros. Tai yra svarbiausia pamoka, kurią turėtumėm išmokti iš finansinės krizės. Ačiū. Uh, we... Labai dėkoju. Perėsime dabar prie pareiškimų ir klausimų. Raginu visus uh, parlamentų narius kalbėti glaustai nes jeigu per nelik ilgai užtruksime su klausimais, netu, neliks laiko atsakymams. Aš pabandysiu sugrupuoti e, pasisakymus ar klausimus į grupeles ir tada jau suteiksiu žodį mūsų prelegentams, svečiams. Tad pradėsime nuo nacionalinių parlamentų ir Pirmiausia, ponas Ralf Brinkhaus iš Vokietijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už labai aukšto lygio pranešimus mūsų prelegentams. Pirmiausia, klausimas ponai Barnie. Visi mes matome, e, kokį svarbų vaidinį turėtų vaidinti uh, sistemės rizikos valdyba. Ar jos sprendimus e, jūs ketinate perkelti nacionalinėms institucijoms, kitaip sakant, įtraukti nacionalinės institucijas į jų įgyvendinimą. Taip, e, jūs visai optimistiškai kalbėjote apie tai, kad e, mums reikia ne vien nacionalinių sprendimų, bet ir tarptautinių sprendimų. Reikia mums ir gerai organizuoto europinio sprendimo, bet ko gero, pravartu būtų taip pat šiek tiek derinti savo veiksmus ir su JAV e, nes didelės finansinės institucijos Europoje, konkrečiai ir Vokietijoje, bet tokio derinimo nukentėtų. Kaip Jūs galvojate, galima būtų pasiekti sprendimą, kuris leistų minimaliai harmonizuoti mūsų veiksmus su uh, JAV? Aš jau nekalbu apie Rusijos ar uh, kitų šalių finansinius centrus. Na ir pagaliau e, klausimas ponai Strauskan. Jūs sakėte, kad TVF aktyviai veikia stebėdama riziką Ar e, jūs nemanytumėte, kad e, e, TVF taip pat turėtų veikti kaip sisteminės rizikos stebėjimo institucija? Taigi kartoju dar klausimą. Žinome, kad rizikos stebėjimo valdyba yra nepaprastai svarbi. Kas bus daroma, kad jos sprendimai būtų perkelti į nacionalinį lygmenį? Kaip galima, kitaip sakant, jau įvardijus tą riziką, įgyvendinti e, valdybos sprendimus? Dėkui dabar paklaus ponė Ferreira. Dėkuoju, pirmininkė. Kalbu kaip e, pranešėja Europos parlamente, kuri rengia pranešimą apie e, tarp valstybinių bankų krizės valdymą. Norėčiau, kad jūs reaguotumėte iš tai, kokias mano mintis. Pirmiausia, ką galvojate, ypatingai kreipiuosi į ponę Drogį ir poną Strauskan, Ką galvojate apie Europos bankų problemų sprendimo fondo įkūrimą? Jeigu e, jį finansuotų pati bankin, e, pats bankininkystės sektorius, e, o ne mokesčių mokėtojas, kuris kol kas ir prisima tą naštą ne tam, kad galima būtų, taip sakant, išpirkti, išgelbėti bankus, bet e, tam tikram eutanazijos scenarijui įgyvendinti. Kaip tada tas fondas e, saveikautų su atitinkamomis institucijomis? Antra mintis. Vargu ar per protingą laiko tarpą bus įmanoma e, suderinti e, valstybių narių e, teisės aktus ir procedūras bankininkystės sektoriuje. Ir tada tai reiškia, kad skirtingose valstybėse narėse, sprendžiant bankų problemas e, banko akcininkai gali būti e, traktuojami skirtingai. E, jeigu kalbėsime apie didelius sisteminius bankus, kaip tokias problemas tada galėtume išspręsti. Trečia. Veiksmų koordinavimas tarp ES ir JAV. Aš džiaugiuosi, kad dabar mes žengėme konvergencijos linkme, bet mus vis dar kaltina tuo, kad mes e, skirtingose Atlanto pusėse formuojame skirtingas reguliavimo sistemas. O tai gali vesti prie arbitražo būtinybės ir e, konkurencingumo praradimo. Ko mes galime tikėti šioje srityje? Na ir ketvirta, valiutų keitimo kursai, e, ypatingai kai kalbame apie eurą, dolerį ir Kinijos valiutą. E, ko galima tikėti šioje srityje? Dėkui. Dabar paklaus ponas Günter Stumbol iš Austrijos. Pane pirmininkė, ponai ir ponės. Visų pirma, noriu padėkoti visiems trim uh, prelegentams už uh, labai puikius pasisakymus. Dėkuoju ponui Dragiai taip pat už tai, kad jis paminėjo uh, Bazelio 3 uh, sistemą. Iš tikrųjų, e, čia mums reikia sprendimo. Ko mes norime iš bankų? Mes norime, kad jie e, teiktų daugiau kreditų, e, daugiau kapitalo, kad galima būtų užkirsti krizę. Na, o kiti žmonės dabar pradeda kalbėti apie specialius mokesčius bankininkystiai. Ir čia aš prisimenu tai, ką pasakė Strauskanas. Kuo lėčiau mes drauge, ką nors darysime, tuo greičiau pradės atskiros valstybės narės, ką nors veikti nacionaliniu lygiu. E, jeigu e, finansinių e, sandorių mokestis bus įvestas aukštesnių lygių, tai užkirs kelią tokio mokesčio įvedimui nacionaliniu lygmeniu. Ką Jūs galvojate apie tokio uh, mokesčio įvedimą finansiniams sandoriams? Aš norėčiau paklausti štai ko. Tik vieną klausimą. Uh, E, jis man e, labai svarbus ir kelia susirūpinimą, kai kurie kolegos jau irgi tą minėjo. Kalbame apie labai ambicingus teisėkuros planus ES ir ne tik čia. E, nemažai dalykų vyksta ir JAV. Aš pritariu pono Barnie išsakytam susirūpinimui, kai jisai kalbėjo apie krizės apimtis, apie jos mastą man kyla klausimas, ar ta krizė leis mums surasti politinį sprendimą ekonominiai kriziai išspręsti. Ar tai iš vis yra įmanoma? Tai yra esminis e, klausimas, pagrindinis klausimas. Jeigu mes tikime demokratinėmis e, e, vyriausybėmis, tai turime ieškoti ir atsakymų tiek Europoje, tiek ir JAV. Jei uh, bus ambicinga reguliavimo sistema išvestiniams produktams, e, kitiems dalinkams, kaip tai paveiks finansinių rinkų, e, rinkų e, funkcionavimą, ar tai nesukurs nepalankių konkurencinių sąlygų Europai. Tuo pačiu sukeliant, sudarant geresnės sąlygas JAV. Iš čia atsiranda tam tikras politinis spaudimas ir mes gerus pasiūlymus būtent dėl tokios sisteminės e, žemėjančios spiralės e, e, susilpniname. Taigi aš ir klausiu jūsų, ką galėtume nuveikti kartu, kad tie režimai, reguliavimo režimai, uh, E, kurių mums reikia norint e, pertvarkyti rinkas tiek JAV, tiek ES, kaip mes galime juos geriau koordinuoti, kad, demo, e, kad užtikrintume demokratinį tų rinkų valdymą. Dėkui. First, Panas Dragi, gal jūs norėtumėte pirmas atsakyti? Thank you. Thank you. Let me, let me first address the question of the... Dėkoju. Pirmiausia, dėl pačio pirmojo klausimo. Galėčiau gal kiek e, jį performuluoti. E, koks bus e, rizikos valdybos efektyvumas ateityje? Na, manoma, kad ši valdyba, taryba skelbs rekomendacijas, kad jos galės būti viešinamos. Taip pat manoma, kad tai galėtų būti vieta, kur uh, E, galima būtų taikyti e, koleginės priežiūros, tarpusavio priežiūros ir e, tarpusavio spaudimo principus. Bet eventualiai labai sunku pasakyti, ar tai bus labai veiksminga institucija. Pasiremsiu savo patirtimi finansinio stabilumo valdyboje. Reikalas tas, kad e, stebėseną atlieka TVF, o įgyvendinimą iš principo vietoje atlieka nacionalinės valdžios institucijas. Kodėl e, mano institucija, stabilumo valdyba, veikia sėkmingai? Aš manau, kad tai nulėmė jos sudėtis. Tuo tarpu ta sisteminės rizikos e, valdyba taip pat bus panašiai sudaryta kaip mūsiškė. Ten bus aptariamos taisyklės, bet tuo pat metu e, daug e, tos valdybos narių taip pat bus atsakingi ir už tų taisyklių įgyvendinimą. Ir tai tai institucijai atneša daug galių ir atneš e, tų galių Europos rizikos institucijai, rizikos valdymo institucijai. Todėl aš manau, kad tos institucijos rizikos valdybos veiksmingumas bus platesnis, didesnis negu kad mes dabar matome šiandien ant popieriaus. Dabar dėl uh, santykių su JAV. Uh, Viena bendra pastaba. Nemanau, kad mes turime pernelyg akcentuoti potencialų koordinavimo trūkumą. Ir jūsų klausime, ta mintis taip pat nuskambėjo. E, priežastis ta, kad e, kai kurie pasiūlymai kilo būtent iš diskusijos JAV per pastaruosius du mėnesius, bet jie taip pat atsirado ir diskutuojant su stabilumo valdyba. E, tam, kad galėtume išspręsti didžiųjų institucijų problemą, būtent ir iškilo tie pasiūlymai. Iš tikrųjų, e, yra e, tokių valstybių kaip JAV, kur, sprendžiant didžiųjų institucijų problemą, e, yra bandoma e, ją išspręsti atskiriant prekybos ir bankininkystės verslą. Bet kitur tai e, bandoma išspręsti teikiant skirtingus kapitalo reikalavimus prekybos knygoms ir bankininkystės knygoms. Apie tai kalbama beje ir Bazelio e, paketo diskusijose. Taigi, e, kai kalbame apie priemonės, jos gali skirtis. E, turint galvoj, žinoma, arba e, darant prielaidą, kad pasiūlymai JAV galų gale bus įteisinti teisės akto prasme. Ir vargu ar galima tikėtis, kad taisyklės bus visiškai vienodos visur. Išskyrus vieną sritį. Aš čia kalbu apie kapitalo reguliavimą ir likvidumo e, reguliavimą. Tai yra maksimalaus harmonizavimo sritis. Na ir dabar į paskutinį klausimą atsakant į pono Bulman klausimą. Dar vienas rytis, kur mums tikrai reikia maksimalaus e, harmonizavimo, tai bus e, nebiržinių e, išvestinių finansinių produktų prekybos sritis Be tokio e, harmonizavimo e, tikrai e, nebus veiksmingo jų reguliavimo. Dabar dar vienas klausimas dėl e, Europos bankų problemų sprendimo fondo. Aišku, e, kad e, koks būtų tas mechanizmas, e, tas mechanizmas turėtų turėti galimybę veikti krizės metu. Nes e, krizės metu niekas nenori už nieką mokėti ir e, turime precedentų, kai e, tokie fondai, nors ir mažesni, buvo tradiciškai finansuojami bankininkystės sektoriaus. Taigi nėra priežasties, kodėl pats sektorius negalėtų tokių fondų finansuoti. Bet turime pasakyti, kad e, per pusantrų pastarųjų metų mes vis kalbame apie bankų apmokestinimą, apie kapitalo mokesčius ir taip toliau, bet užmirštame, kad vis tiek kalbame apie tą patį pinigų maišą. Ir turbūt geriausia būtų sudėti visus pasiūlymus dėl uh, reguliavimo pakeitimo drauge ir panalizuoti, kas e, galėtų būti veiksminga, kas neveiksminga. Aš e, nieko prieš neturiu, prieš galimą e, finansinių sandorių apmokestinimą, bet turime iš esmės pažvelgti plačiau. Labai sunku e, harmonizuoti teisinės procedūras visose valstybėse valstybės narės sąjungoje, ko gero, turi visiškai e, skirtingus e, bankroto įstatymus. Galbūt aš ir klystu, bet tikriausiai nelabai. E, bet visą tai pasakius, vis tik reikia pasakyti, kad jeigu kalbame apie harmonizavimo būtinybę, Tai e, turime kalbėti ne apie visus bankroto įstatymus, kurių tradicijos yra labai gilios, ilgos, 200-300 metų istorija, bet mes turime pabandyti harmonizuoti e, dalykus susijusius su užstatu, su užstato izoliavimu. Nes tai yra siaura problema ir aš manau, kad ją galima būtų spręsti Jeigu to e, nepadarysime ir nepadarysime e, sparčiai, ir aš čia perėjau prie to, ką sakė e, ponas Strauss Kahn, tai tada spaudimas subsidiarizuoti pasidarys labai didelis, nes priežiūros institucijos ir vyriausybės nebenori matyti tokios situacijos, kurios jie nebegalėtų valdyti. Na, atrodo, kad e, į daugumą klausimų atsakiau. Dabar e, grįžtant prie JAV ir ES santykių. Aš manau, kad ES mums reikia e, vykdyti pokyčius e, reguliavimo e, sistemoje mūsų pačių labai. Bankai turi būti geriau e, kapitalizuoti, jie, jie turi geriau valdyti riziką, numatyti geresnės kompensavimo sistemas. Bet žinoma, visą tai turime daryti nesistengdami sumenkinti jų konkurencingumą. Reikia pasakyti, kad jav šiuo metu vyksta teisėkuros procesas, jie neatsisakė idėjos reformuoti savo finansinę sistemą, nes e, visi pasiūlymai jav kongrese ateina iš vyriausybės, iš, iš finansų ministerijos, iš išdo departamento. E, todėl mes e, ir turime prisiminti, kad sistemą reformuoti mes turime visų pirma dėl savęs. Okay, finished. I'm, I'm sure... Dėkoju. Manau, kad e, dar turėsime progų e, išsakyti savo pozicijas. Dabar ponas Dominik Straskan. Atleiskite, bet atsakysiu anglų kalbą. Vienas aspektas Marijo kalba apie JAV, ES ir kitas valstybės, kalba apie geresnį, geresnės kokybės kapitalą, prastesnį kapitalą. Mes turime atsižvelgti į du aspektus. Pirma, E, kalbame apie tai, kad kai kurie bankai yra tokie dideli, kad jiems negalime leisti žlugti. Bet kalbame ne apie dydį, kalbame apie rizikos diversifikavimą. Netgi mažos ar per mažos institucijos, kurios nediversifikuoja rizikos, gali būti labiau pažeidžiamos nei didelės, bet sugebančios tą riziką išsklaidyti. Antras, daugelio jūsų keltas klausimas. Neturime apsimetinėti. Europos ir JAV pramonės struktūra. E, Vėlgi reikia suprasti, kad netgi ta pati taisyklė pritaikyta skirtingai struktūrai, skirtingai situacijai atneš skirtingų pasiekmių netgi mano propaguojamas pasaulinis sprendimo modelis nereiškia, kad tos pačios taisyklės bus diktuojamos absoliučiai visoms valstybėms, nes vienos e, e, nukentės kitų e, kainą ar sąskaitą. Taigi manau, kad reikia atsižvelgti į valstybių situacijų specifiką. Antra. Ar TVF nenori tapti stambe priežiūros institucija. Nori. Tai yra pagrindinė mūsų funkcija, tiesioginė funkcija. Marijo apie tai taip pat kalbėjo. Buvome susitarę susitikti su reguliuojančiomis institucijomis ir renkti naujas reguliavimo nuostatas, kurias jūs turite parengti ir patvirtinti, O mes turime būti atsakingi už tai, kad visos priežios institucijos tas nuostatas teisingai įgyvendintų. Taigi, iš esmės, Tarptautinis valiutos fondas yra institucija, kurios pagrindinė funkcija yra priežiūra įprastomis sąlygomis, plus finansavimas, pagalba ir taip toliau. Na, o žvelgiant giliau jūsų klausimą, galiu pasakyti, kad TVF priežiūra supranta kaip makro priežiūra, makrofinansinė priežiūra. Ir tai, jog TVF yra unikali institucija užsijimanti realiai ekonomiką ir makro priežiūrą bei finansavimu padaro šios institucijos funkcionavimą e, gana sudėtinga. Taigi mes turime evoliucionuoti, kad apimtume daugiau su makro finansavimu susijusių sričių. Pone Ferrera klausia apie fondą ir jo galimybės imtis intervencinių priemonių finansinio sektoriaus atžvilgių. Manau, kad tai reikia nustatyti, įsiaiškinti. Įsivaizduokime, kad po penkių, galbūt po dviejų ar dešimties metų ateityje krizė vėl grįž, ne tokia galbūt kaip dabar, bet niekas nežino, galbūt ji gali pasikartoti. Būtų labai jau optimistiška tikėtis, kad ateityje tų krizių nebebus. Ir jaučiu, kad tuomet būtų labai sunku nacionaliniams parlamentams skirti pinigus, pinigus, kad būtų galima išgelbėti bankus. Vieną kartą tai buvo padaryta ir žmonės tarsi to tikėsis. E, nes buvo pasinaudota mokesčių pinigai šiuo atveju, bankai sanuojami, bet nesu tikras, ar tai pasikartos ateityje, ar tai bus įmanoma galimybė. Jeigu jau kalbame apie tai, kad netmestina krizės galimybė ateityje, tai būtų labai sunku iš mokesčio mokėtojo vėl pareikalauti pinigų. Jeigu tai suvokiame, turime iš karto sukurti sistemą, kuri leistų turėti išteklių problemai panaikinti. Kalbėta apie tai, kad rizikos tebėra, taigi vienokiu ar kitokiu būdu turime e, rasti būdų, kaip pats finansinis sektorius tas įmokas galėtų surinkti. TVF kitoje ataskaitoje apie finansinės galimybės ketina įvardyti visą galimybių sąrašą. Daug kas apie tai kalba, daug kas kalba, kad ir tikslai skiriasi. Jeigu norite, kad būtų kažkokia rinkliava finansuoti tokiems pokyčiams, tai etinė prasme viskas yra įmanoma ir netmestina. Tačiau negalime krizės metu, e, to bus neįmanoma surinkti tas lėšas ir jas uh, suteikti. Taigi galbūt mes galime pasisakyti už didesnę rinkliavą, kurios dalis būtų skirta krizai likviduoti, o kita kitoms rytims. Bet vėlgi, e, tokie krizės rezervai gali būti panaudoti tik tai vienu atveju. Prie šių klausimų dar sugrįšime, analizuodami įvairius tokių pasiūlymų privalumus ir trūkumus. kalbėta apie euro ir dolerio santyki. Kalbėta apie Kinijos valiutą. Kol kas sunku prognozuoti ateitį, bet dabar te galiu pasakyti štai ką, kaip ir anksčiau kai kuri valiuta yra nuvertinta, ypač Azijos valstybių valiuta, Kinijos valiuta. Manau, kad tai keisis. Lietai, bet keisis. Bet turime nepamiršti, jog tai įvyks. Sakau, kad kai kurios valiutos yra nuvertintos, tai reiškia, kad kai kurios pervertintos ir ilgainiui atsiras tam tikrų problemų dėl to. Tačiau būtų klaidinga manyti, kad visas problemas įspręsime manipuliuodami valiutų kursų. mes neturėtumėm slapstytis už tokio pasiūlymo ir jį pasinaudoti, juo pasinaudoti kaip tam tikrą išlygą, nestiprinant augimo, konkurencingumo ir taip toliau. Valiuta yra vienas iš elementų, tačiau ne vienintelis. Ir paskutinė pastaba pono Bulmano. Į jūsų klausimą galima pažiūrėti iš dviejų pusių. Jūs ties, tiesiai išviesiai klausite, darysime mes ką nors ar ne. Bet, kaip sakiau anksčiau, mes dabar baigiame laikotarpį, kai mūsų bendri veiksmai buvo tokie dideli ir jų tiek daug, kaip niekada anksčiau. Atsirado o, politiniais tikslais padiktuota strategija, kuri galios daugelį metų. Daugelis ekonomikos atgaivinimo paketą e, sutiko ne vienareikšmiškai, buvo kreiptasi į TVF, tačiau intervencinės priemonės šios krizės atveju buvo pačios didžiausios nei kada nors istorijoje. Taigi jūs, klausdami ar mes ką nors ketiname daryti ar ne, turėtumėte įvertinti tai, kas buvo padaryta. Neturime būti uh, per dideli pesimistai. Aišku, neturime kažkokios pasaulinės vyriausybės. G20 vadovai nėra ta pasaulinė vyriausybė ir neturėtų jie būti. Tačiau vadovai, eidami nuosekliu keliu ir dirbdami kartu su fondais, negali leisti e, pasaulio ūkiui taip imti ir sužlugti. Taigi esame optimistai, įvertiname tas pamokas išmoktas per pastarosius dviejus metus. Jų išvados tokios, kad rinkos funkcionuoja gerai, kai kuriuose sritise reikia daugiau reguliavimo. Tačiau, kai iškyla problema, įmonės, bendrovės darys viską, kad jos išvengtų. Taigi tokia būtų mano išvada. Dėkoju. Manau, kad išklausysime keletą papildomų klausimų ir paskui į juos atsakysime. E, siekčiau, kad kalbėtumėte kuo trumpiau, užduodami tikslinius klausimus, nenoriu nieko kritikuoti. Toliau ponas Mario Baldesari iš Italijos. Prašom. Prašyčiau kalbėti kuo trumpiau. Thank you, Mrs. President. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, e, visiems ponam, ponui Dragi, ponui Strauskan, ne tik už be galo įdomius pranešimus šį rytą, bet už tai, kad priešingai nei vakarykščiai kalbėtojai, jūs nepabėgote iš posėdžių salės, vos tik perskaitę savo pranešimus norėčiau Jums e, užduoti du ganėtinai tiesmukus klausimus. Pirmasis dėl e, tarptautinės finansinės architektūros ir antra dėl Europos vaidmens. Kaip matau, daug pastangų yra telkiama tam, kad būtų sukurta nauja tarptautinė finansų architektūra. Bet e, man kol kas neaišku, kas bus ta statybų bendrovė šiuo atveju statant šį naują pastatą ir kam priklausys e, tas naujas nekilnojamas turtas, kuris bus pastatytas, tas pastatas. Čia būtina pasiekti pusiausviros pasaulio ūkyje, ypač bandant e, rasti tam tikrą pusiausvyrą tarp JAV ir Kinijos e, kurioje e, vyksta daug spekulacijos, kurioje nėra pakankamai priekybos ir finansų sektoriaus reglamentavimo nuostatų. Taigi, kalbant apie tą tarptautinę finansų architektūrą, reikia bandyti prognozuoti kitos krizės pobūdį ir bandyti atstatyti pusiausvirą pasaulyje. Na, o mes sukūr, iš rinkos padarėme tam tikrą Frankensteino pabaisą. E, taigi mes tarsi orientuodamiesi į e, tuos pasaulinius tikslus ir tendencijas pamiršome valstybės. Mes sukūrėme tą pabaisą dėl to, kad daugiausia orientuojamės į e, TVF ar pasaulio banko reikalavimus, numatome laisvus pinigus rautus, bet dažnai tarsi pasiduodame Pekino priimtiems sprendimams vien dėl to, kad Kinijos valiuta dabar yra nuvertėjusi dolerio atžvilgių. Taigi tą pabasą reikia suvaldyti. Nes būtent tas balansas yra klausimo esmė. Kinija, Indija, kitos valstybės, jos turi dalyvauti procesuose. Tačiau dabar šios valstybės tarsi užsima laisvą priekybą, tačiau iš anksto primeta kainas. Taigi tarptautinių lygių reikia ieškoti naujos valdysenos formos, prasidėsiančios nuo naujojo Bretton Woods susitarimo. Kol kas to neižvelgiu ir būtų labai sunku įsivaizduoti tolimesnius mūsų veiksmus nes kol kas sunku netgi suprasti, kas teiks tą statybų medžiagą, statant šį bendrąjį pastatą, kas tą pastatą statys ir kam jis priklausys. Kai dėl Europos vaidmens, tai taip, Europa gali vaidinti svarbu vaidmenį, tačiau kol kas jis labai silpnas. Europai kyla institucinių problemų, kurios išiškėjo netgi šio posėdžio metu. Europos vyriausybė, na konkrečiai Europos komisija ir nacionalinės vyriausybės, Europos parlamentas bei nacionaliniai parlamentai sudaro institucinę sąrangą, kuri turėtų padėti ne tik sukurti finansų priežiūros institucijas, bet ir padėtų uh, plėtoti bendradarbiavimą su JAV. Italijos finansų ministerija atlieka Europos finansinės sistemos priežiūros e, įvertinimą E, jo rezultatais pasidalinsime ir su jumis, nes manome, kad jie turi būti aktualūs visiems. Taip pat e, šie svarstymai e, vyks ir su komisaru Mišel Barnie. Taigi iš tyrimų matyti, kad klausimą reikia spręsti. Italijos senatas laikosi tokios nuomonės, kad į problemą reikia pažiūrėti būtent iš tokios pusės. Europos e, priežiūros institucija yra tarsi save reguliuojančioji. Ji atsirado ne dėl tarybos ir komisijos bendradarbiavimo, bet e, savo ruoštų tarsi ir funkcionuoja kaip nepriklausoma institucija. Bet Italijoje vyrauja nuomonė, jog Europos institucijų ar struktūrų nepriklausomumo mažėja. Uh, Ir prelegentas Dragi kalba apie tai, kad reikia numatyti ankstyvo perspėjimo sistemas, na, o priežiūros institucijos turėtų laikytis griežtų parlamento patvirtintų nuostatų. To reikalauja demokratija. Ir paskutinė pastaba. pusiausviros ir santykio tarp bendrijos ir tarptautinių institucijų atstatymas. Jis pareikalaus didelio sutarimo, didelio konsensuso. Aš bijausi, kad stiprėjant įtampą ir turint vis mažiau laiko bus neįmanoma sukurti institucijų, kurios galės valdyti krizę. jau išvelgėme ekonomikos atsigavimo ženklų, bet mes turime įvertinti pamatinės ankstesnės krizės priežastis. Jas minėjau anksčiau. Turėtume vengti sukurti prielaidas būsimai po keleto metų galinčiai pasireikšti kriziai. Taigi, galvodami apie politinės struktūros kūrimą, Žinau, pirmininkė, kad ir jūs manote, kad trūksta laiko, tuoj baigsiu. Tačiau aš kalbu apie kitokią laiko perspektyvą. Ir jeigu mes kurdami naują institucinę struktūrą tarptautiniu ir europiniu lygmenimis, mes galime nepastebėti, kad atsiranda prielaidos naujai kriziai dar mums prieš sukuriant tas naujas institucijas ir sistemas. Ačiū. Labai ačiū. Na tikrai norėčiau paprašyti, kad jūs tiek ilgai nekalbėtumėte. Panašu, kad ateityje per ilgai kalbančius kolegas teks nutraukti. Dabar žodis teikiamas kitam kalbėtojui, prašom. Ačiū. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai tam, kad uh, spėtų pasisakyti ir kiti kolegos. Aš norėčiau pateikti porą klausimų. Jūs kalbėjote apie infliacijos dydį. Europos centrinio banko atstovai išsakė savo argumentus ir mane domintų, galbūt jūs galėtumėte pateikti savo po požiūrį į Europos centrinio banko pasiūlymą. Taip pat buvo kalbėta apie visiškai integruotą finansinę sistemą. Tačiau aš manau, kad negalima kalbėti apie visiškai integruotą finansų sistemą, jeigu ten egzistuoja tam tikros mokesčių oazės. Buvo tartasi su bankininkais, teisininkais, kol kas niekas nepasikeitė. Taigi, koks būtų jūsų pasiūlymas, kaip būtų galima pakeisti šią situaciją? Labai ačiū, toliau baronienė kojas iš Junktinės karalystės. Ačiū, pirmininkė. Aš atstovauju komitetą, kuris teikia pranešimus apie komisijos pasiūlymus. Aš norėčiau pakomentuoti komisijos preliminarų pasiūlymą dėl išvestinių finansinių produktų. Visiškai pritariu ponui Dragi, labai svarbus yra šis pasiūlymas, ypač toje dalis, kur kalbama apie pasikeitimus kreditiniais įsiskolinimais. savo pranešimuose mes kažkodėl tai visą laiką kalbama apie tai, kad reikėtų atsižvelgti tai, kas vyksta globaliu lygiu, teikiant europinius pasiūlymus. Jeigu Europos teisės aktai bus pernelik riboti, tai nebus gerai. Mano šalyje yra pakankamai išplėtota finansų, finansinių paslaugų rinka. Taigi mums labai svarbu, kad būtų tinkamas teisės aktas. Jeigu mūsų rinkos nukentės, tai nukentės ir Europos rinkos. Norėčiau pateikti Ko gero, pakankamai sudėtingą klausimą abiems kalbėtams, tiek ponui Dragi, tiek Štrauskan. Reikia rasti tokio global, tokį globalų sprendimą, kuriam visi galėtumėm pritarti, pavyzdžiui, išvestinių finansinių produktų atveju. Komisija yra pateikusi savo pasiūlymą dėl išvestinių finansinių produktų, tačiau jis ne visiškai atitinka globalų kontekstą. Kaip Jūs manate, ar galima rasti tokį globalų sprendimą, kuris, kurį būtų galima perkelti ir į Europą, kuris galėtų tapti europinį sprendimą? Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu graikų kalbą, savo gimtają kalbą, tam, kad galėčiau uh, kuo tiksliau pasisakyti. Visų pirma, norėčiau pratesti kolegos Udo Bulman mintį. Jis komentavo pana Štrauskan pasisakymą. Europoje, o taip pat ir tarptautiniu lygiu vyksta diskusijos apie konjunktūrinio atsigavimo ženklus. Ar tas atsigavimas, ekonomikos augimas yra uh, stabilus ar ne. Pažvelkime į JAV finansinės rinkos sektorių. Jį labai finansinės rinkos krizę. Ji labai greitai virto ekonominę ir socialinę krizę. Aš manau, kad labai svarbu užtikrinti veiksmų koordinavimą tarptautiniu lygiu tam, kad būtų galima kovoti su krize. Uh, veiksmų koordinavimas buvo pakankamai veiksmingas, tačiau tuo pačiu metu jis buvo ir pakankamai represyvus. Aš norėčiau pasiteirauti, ar tos diskusijos, kurios dabar vyksta abiejose Atlanto pusėse apie naują finansų rinkų struktūrą, apie naujas taisyklės, apie geresnę priežiūrą. Ar tose diskusijose iš tikrųjų buvo atsižvelgta ir tas priežastis, kurios sukėlė krizę? Aš manau, kad dabar reikėtų tokių pasiūlymų, kurie užkirstų kelią ateityje kilti naujai kriziai. Ar iš tikrųjų pakanka vien tik geresnio rinkų reguliavimo, galbūt reikia rasti kažkokią kitą pusiausvyrą? Aš manau, kad būtent tokią pamoką mes turėtumėm išmokti iš krizės, turėtumėm užtikrinti pusiausvyrą tarp e, politikos, ir ekonomikos. Visiškai neseniai Financial Times laikraštėje pasirodė straipsnis, na jis pasirodė prieš porą dienų, kur buvo klausima, ar tikrai rinkos turėtų paklusti politikams. Galbūt mes turėtumėm būti ambicingesni, darytumėm, turėtumėm daryti viską, kad ateityje krizių būtų išvengta. Taip pat norėčiau tarti keletą žodžių apie gamybos rinką. Apie tai kalbėjote jūs visi. Na, atsiprašau, vis dėlto kalbama apie apsikeitimų kreditiniais įsiskolinimais rinką ir taip pat išvestinių finansinių produktų rinką. Kokios taisyklės turėtų būti taikomas europiniu lygiu? Kokios naujos taisyklės turėtų būti taikomas būtent tokiems produktams, išvestiniams finansiniams produktams? Ką reikėtų daryti su nacionaliniais skoliniais raštais arba įsiskolinimais? Gerbiamas ponas Štrauskan, mums netaip jau dažnai tenka galimybė jūs pamatyti pakankamai retai, jūs pas mus atvykstate. Ką jūs manote apie galimą Europos pinigų arba valiutos fondo sukūrimą? Ką jūs manote apie tokį naują europinį fondą? Kaip jums atrodo, ar reikia Europos valiutų fondo? Ar eurozonos valstybės narės galėtų tikėtis paramos iš to fondo, jeigu jos susidurtų su problemomis? Kaip Jūs manote, ar nesidubliuotų tarptautinio valiutų fondo ir Europos valiutų fondo užduotis? Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Pirmininkė, aš suprantu, kad jūs esate šio parlamento narė. Jūs turėtumėte kuo puikiausiai suprasti, kad laikas yra labai ribotas, galbūt nacionalinių parlamentų nariai dar nėra gerai susipažinę su mūsų taisyklėmis. Atleiskite, kad aš esu tokia griežta, bet yra daug kolegų, kurie nori pasisakyti. Dabar žodis poniai Monikai Green iš Švedijos, prašom. Labai ačiū. Na, Švedija likščiol pakankamai gerai kovojo su krize. Galbūt šiek tiek išaugo nedarbo lygis, bet apskritai situacija pas mus yra tikrai nebloga. Mes jau buvome restruktūrizavę savo ekonomiką, Taip pat turime geras priežiūros institucijas ir biudžetą perviršį. Mes pakankamai gerai išmokome pamokas, kurias gavome praėjusiame dešimtmetyje. Tai buvo puikios pamokos. Taip pat noriu paminėti ir dar keletą papildomų faktorių. Mes labai anksti į darbo rinką įtraukėme ir moteris. Visi, kurie dirba, turėtų dirbti vienodomis sąlygomis. Tai yra labai svarbus dalykas, padedantis įveikti ir krizę. Aš manau, kad kovojant su krize svarbu nepamiršti trijų dalykų. Visų pirma, reikia subalansuotos ekonomikos, reikia subalansuotų finansų rinkų, finansų rinkos priežiūros ir stabilumo. Antra, reikia kiek įmanoma daugiau žmonių įtraukti darbo rinką. Visiškas užimtumas turėtų būti labai svarbus tikslas tiek vyrų, tiek moterų atžvilgių. Reikia kurti aukštos kokybės darbo vietas. Reikia tokių darbo vietų, kurios būtų gerai apmokamos. Labai svarbus dalykas yra bendra darbo rinka, tačiau niekada nereikėtų diskriminuoti darbuotojų. Darbuotojai už tokį patį darbą turėtų gauti tokį patį atlygį. Trečias svarbus dalykas yra socialinė dimensija. Jeigu žmogus jaučiasi saugus, jis daugiau vartoja, tokie žmonės taip pat ir gimdo daugiau vaikų. Ir tai yra svarbu kovojant su krize. Taip aš galėčiau uh, pasakyti, kalbėdama kaip socialdemokratė iš Švedijos. Ponas Lambert, e, du klausimai kiekvienam iš prelegentų. Pirmiausia, klausimas ponui Straskal. Kai kalbame apie e, makro ekonominį disbalansą, dažnai kalbame apie einamosios sąskaitos arba biudžeto deficitą. O e, ką pasakytumėte apie įplaukų disbalansą, ypatingai e, subrendusiuose e, valstybėse vakarų Europoje ir e, Amerikoje? Aš manau, kad e, tokie e, disbalansai e, E, kurių rezultatas yra, pavyzdžiui, dirbantieji skurdžiai. E, e, kas tai yra? Ar krizės priežastys, ar rezultatas? Ponui Dragiai. Štai koksai klausimas. Jeigu aš su kažkuo prekiauju, galiu apsidrausti e, nuo rizikos, kad mano kreditorius e, taps nebe mokus. Galbūt mano uh, klausimas pernelik paprastas, uh, bet ar iš tikrųjų aš privalau draustis, jeigu tokios priežasties nėra? Dėkoju. Paklaus ponas Sys iš uh, Niderlandų. Dėkoju, pane pirmininkė. E, pratęsiu jau tai, ką minėjo kiti klausintieji. O konkrečiai e, apie e, tą idėją, kad galbūt reikėtų kurti Europos valiutos fondą. Prašyčiau, kad ponas Troskan daugiau apie tai pašnekėtų. Jeigu Europa sukurtų savo tokią sistemą, e, pasiremdama TVF žiniomis ir person, personalu. Ką Jūs apie tai galvotumėte dabar? E, TVF yra jau, taip sakant, e, paskutinis skolintojas ar e, taip ir negalėtų toliau likti? E, savo pasisakymą jūs kalbėjote apie lyderystę, politinę lyderystę ir apskritai lyderystę sprendžiant e, šias problemas. Norėčiau, kad jūs ne politiškai, bet iš eksperto požiūrio taško įvertintumėte, kaip galima būtų įvertinti bazelio įsipareigojimų kokybę ir komisijos sugebėjimą E, valdyti e, tokią instituciją kaip e, galima Europos valiutų fondą. Aš čia matau rizikas, kad galbūt pačios intencijos, ketinimai yra geri, bet juos įgyvendinant rizika gali nusverti tas geras intencijas. Dabar kitų lygmenių kalbant apie finansinio sektoriaus ateitį ir e, apie galimybę valdyti ir kontroliuoti bankus, mes susidurime e, su e, tokiu reiškiniu kaip per didelis, kad galėtų sužlugti, bet yra ir kita medalio pusė per didelis, kad galima būtų išgelbėti. Mes žinome, kad Obamos administracijoje sklando kai kurios mintys, kurios e, praktiškai veda mus atgal į laukinius vakarus. Sakysime, e, didelis e, bankas Olandijoje gali būti laikomas mažu banku Vokietijoje. Ar sutiktumėte tada, kad toks mentalitetas gali būti labai žalingas e, Europos rinkai, nes e, mažos šalis pagaliau e, turės tik tai mažus bankus, tada bus mažiau masto ekonomikos ir tai padarys žalą rinkai apskritai. Dėkuoju. Dabar Robert Goebbels. Dėkuoju, pirmininkė. Manau, kad e, ponas Strauskanas buvo teisus, akcentuodamas tai, kad e, tos pačios taisyklės nebūtinai turės tą patį poveikį abiejose Atlanto pusėse. E, Europos pramonė du trešdalius savo finansavimo gauna iš bankų sektoriaus, tuo tarpu JAV ta proporcija yra vienas trečdalis. Todėl, kai kalbame apie tas viltis, kurias išreiškė ponas Dragi ir e, ponas Domenik Strauskan, kai jie kalba apie bazelio sistemą, ar tos viltis yra pakankamai pagrystos? Kiek aš suprantu, e, bazelio 2 sistema dar nėra įgyvendinta Amerikoje, o mes jau šnekame apie bazelio 3 sistemą kalbame apie tam tikras prievalės Europos bankams e, ir tai, kaip Dominik Strauskan ir minėjo, gali sukelti tam tikrą e, konkurencijos iškraipimą Europos bankų nenaudai. Ponas Barnie kalbėjo apie augimą, kuris būtų ekologiškesnis, teisingesnis. Aš suprantu, kad uh, Daug kalbama apie e, vadinamai žalę jį, ekologišką jį augimą ir kad e, jo e, pagalba ekologiškai orientuojantis galima sukurti gal milijoną darbo vietų iki 2020, bet žinome, kad yra 23 milijonai bedarbių. Na, o jeigu kalbame apie teisingesnį, sažiningesnį augimą, iš vis apskritai, kažkai čia galima ką nuveikti. Aš manau, kad e, ir problema yra ne ta. E, problema yra susijusi su augimo vaisių teisingesniu paskirstimu. Pirmininkė, e, suteiksiu žodį dabar atsakyti, tik tai noriu Jūs informuoti, kad yra dar aštuoni norintys paklausti, tad aš ir norėčiau paprašyti mūsų prelegentų kuo glaušiau atsakyti. Ponas Dragi. Pane pirmininkė, jūs, jūs e, e, tikrai e, negalite suderinti dviejų nesuderinimų dalykų, kad būtų labai daug klausimų ir būtų labai trumpi atsakymai. Tačiau pirmoji, pirmo klausimo dalis. E, kai kalbam apie finansinės architektūros e, dizainą ateityje, kokia ji bus? E, kažkas minėjo tą darbo pasiskirstimą tarp mano institucijos ir Dominiko. Iš esmės, stabilumo valdyba kuria taisyklės, TVF stebi, o nacionalinė valdžia, nacionaliniai parlamentai įgyvendina. Tai pirmoji architektūros e, dalis. E, ant Antrąją sudaro Bazelio Bazel komitetas, bankininkystės sistema, paskui e, turime draudimo sistemą, tai Bazelio e, sistemos atspindys, e, paskui mes turime nacionalinės institucijas e, ir jos e, visos yra susivienyje tarptautinėje institucijoje, kuri vadinasi AJOSKO. E, didysis dvidešimtukas e, nusprendė štai ką. Viskas yra gerai, bet būtent e, finansinio stabilumo valdyba turi ir koordinuoti visų tų institucijų darbą. Iš esmės tai buvo labai geras sprendimas, nes jis paspartino per paskutinius pusantrų metų mūsų darbo atvarkė. Tad štai kokia dabar yra ta architektūra ir e, kokia ji tikriausiai išliks ir ateityje. Čia tada ir sustočiau, e, nes apie mm, e, tarptautinę monetarinę sistemą, jos architektūrą daugiau gali pašnekėti Dominik. E, buvo klausimas, kaip elgtis su e, tomis valstybėmis, jurisdikcijomis, kurios e, nenoriai bendradarbiauja. Kai mes sukūrėme finansinio stabilumo valdybą, nusprendėme, kad turime lyderiauti, parodydami savo pavyzdį. Kitaip sakant, elgtis pagal tarptautinius standartus. Šį mėnesį mes paskelbėme iniciatyvą, kurią raginame visus laikytis tarptautinių standartų ir taip pat numatėme tam tikrą įvardyjimo ir sugėdinimo sistemą. E, mes e, kalbame apie informacijos apsikeitimo standartais korporacinėme pasaulyje. Taigi, e, stabilumo E, valdyba, jeigu mes matome, kad kai kurios e, jurisdikcijos nenori bendradarbiauti ir keistis e, informaciją, mes kviečiame juos dialogui ir raginame tobulintis, keistis. Tai yra sritis, kur dirbame draugę su TVF ir Pasaulio banku. Uh, Bet žinoma, e, negalime e, daryti daugiau, negu kad numato mūsų statutai. Dabar e, dėl nebiržinių išvestinių finansinių produktų. Aš sutinku su to, ką jūs sakėte. Dabar dėl darbų grafiko. Stabilumo valdyba iki spalio mėnesio turi parengti rekomendacijas dėl standartų, kurių reikėtų laikytis ir taip pat e, sudaryti sąrašą tų išvestinių produktų, kurie e, turėtų būti standartizuoti. E, kalbant apie diskusijas čia Europoje, mums prieš tai dar reikės išspręsti, o kurie galutiniai komerciniai e, vartotojai turėtų galimybę pasinaudoti išlygomis iš tų reikalavimų. Kalbant apie tai, reiktų padaryti bendrą pastabą. Einant prie e, įgyvendinimo praktikoje to, ką mes nuspręsime bankininkystės sektorėje, e, dėl išvestinių finansinių produktų ir kitur. Taigi, judant į priekį, neišvengiamai bus problemų, kur susitarti bus neįmanoma arba labai sunku. Ir e, mes, e, mūsų institucijos visą laiką sako, e, būkime nuolaidesni, stenkimės ieškoti kompromiso dėl įvairiausių klausimų. Ir šis klausimas yra vienas iš jų. Aš nenorėčiau, kad ši problema būtų kliūtimi bendrai e, nebiržinių išvestinių finansinių produktų standartizavimo problemai išspręsti. Ketvirtas klausimas e, dėl kredito rizikos e, apsikeitimo sandorių. E, čia galbūt e, tobulai atsakyti jums negalėsiu, nes nelabai išgirdau klausimą. Ar e, buvo, kalb, e, buvo klausima kad kredito rizikos e, apsikeitimo sandoriai e, nulėmė Graikijos krizę. Na, klausimas buvo, ar, ar, ar e, tie sandoriai prisidėjo prie e, krizės pagilėjimo. Na, turiu pasakyti, kad norėdamas atsakyti į šį klausimą, aš prašau man suteikti daugiau laiko, nes yra e, labai sudėtingas klausimas. Kadangi buvo e, panašus klausimas e, iš, iš, iš kito nario, tai aš pabandysiu atsakyti į abu klausimus. E, e pradėkime nuo, nuo tokios prielaidos. E, susivelkime ties e, šią E, problema e, galvodami apie bendrą kontekstą. E, sukūrėme Maastrichto sutartį, stabilumo ir augimo paktą, ponas Trauskanas buvo finansų ministru Prancūzijoje tada. Įvesdami eurą suteikėme zonai stabilumą, žemą infliaciją, žemas kapitalo kainas ir šią prasme buvome tinkamai apginti nuo uh, krizės. Ir e, viskas, ką mes galvojame, sakome ir sprendžiame dėl Graikijos, turi remtis kainų stabilumu ir bendru finansiniu stabilumu, už kurį taip brangiai esame sumokėję. Taigi, kas yra Graikijos krizė? Tai fiskalinė krizė. Kaip ją sprendžiame? E, čia turime uh, E, meistrą, kuris e, gali mums papasakoti, kaip tai geriausia daryti. Bet e, tokios fiskalinės krizės vienas iš pirmųjų ramšių yra iš ankstiniai įsipareigojimai. Kodėl iš ankstiniai? Todėl, kad jeigu tie įsipareigojimai yra daromi iš karto, iš anksto, rinkos iš karto uh, E, siaurėja. Turi taip pat būti labai griežtas stebėjimas ir labai spartus įgyvendinimas. Ir aš manau, kad e, šiame etape e, planas dėl Graikijos ir demonstruoja. Komisija, TVF, kitos institucijos dabar įtikintos, kad planas jau sudarytas. Dabar atėjo laikas įgyvendinti ir tas etapas, ko gero, yra net svarbesnis negu planas sudarimas. Ir jeigu mes tą padarysime, tai aš esu įsitikinęs, kad rinkos bus pasirengusios e, skolinti tiek, kiek reikia. Dabar grįžkime e, pasakysiu iš savo patirties. 91-aisiais Italija buvo papuolusi į tokią fiskalinę krizę. E, BVP deficitas sudarė apie 9 procentus, e, mes keletą kartų buvome reitinguoti žemyn, infliacija buvo didžiulė ir socialiniai sanglaudai e, buvo padaryta didelė žala dėl terorizmo išpolių. Mes sudarėme fiskalinės korekcijos planą. Mes žinojame, kad trumpalaikės paskolas pareikalaus dešimčių e, milijonų eurų kiekvieną mėnesį visus metus. Ir mes neturėjome iš esmės e, didelės galimybės pasiremti valstybės paramą. Nebuvo tada institucijų, specialių institucijų, kurias tai galėtų padaryti. Tačiau e, ta patirtis e, aiškiai rodo e, vieną didelį skirtumą. Rinkos dabar daug jautresnės po Lehman Brothers žlugimo ir nėra jokio apetito žengti prarajos link. Taigi reikia mums imtis laikinų likvidumo užtikrinimo priemonių. E, ir čia TVF e, turi galvoti apie kažkokią ypatingos svarbos likvidumo fondą. E, bet amerikiečiai sakytų, tai turėtų būti, taip sakant, glazūra piragui, bet kad galima būtų ją uždėti, patį piragą reikia turėti anksčiau. Tad tiek galbūt ir norėčiau pasakyti, nors tai dar ir ne viskas. Vis bus dar šalių su uh, aukštais įsiskolimais ir lėto augimu. Uh, ir jiems reikės užtikrinti augimą, kad turėtų finansinės galimybės uh, išmokėti savo skolą. Na, o dabar perinant prie kito klausimo dėl e, kredito rizikos e, apsikeitimo sandorių. Tiesą sakant, tokių sandorių iki dešimtojo dešimtmečio e, vidurio neegzistavo, egzistavo kredito draudimas. Kodėl dabar draudimo kompanijos nedraudžia tokių kreditų? Priežasčių daug. E, bet e, viena iš jų yra, kad jeigu dabar norima apdrausti didelį, e, didelę grupę kreditų, pasirenkamas būtent šitas kredito rizikos apsikeitimo kanalas, o ne kreditų draudimo kanalas. Draudimo kompanijos turi laikytis tam tikrų standartų, e, kapitalo pakankamumo ir taip toliau. Nepaisant to, e, šiais laikais matėme, kad AIG galėjo išleisti be jokio užstato e, kredito rizikos e, apsikeitimo produktų, kurių vertė apie 400 milijardų. Apsikeitimo kontraktus e, iš naujo perrašyti, kad e, galima būtų išvengti e, tų e, nuogų produktui e, perrašyti tokius kontraktus yra labai sudėtinga. E, mums dabar labai sunku pasakyti, e, kiek tokių neapdraustų sandorių yra. Mano manimu, mes čia kalbam apie labai didelį burbulą. Ir taip pat labai svarbu žiūrėti, kur yra užstatas ir kaip jisai yra valdomas. Dominikai, prašom. Aš dar turiu neatsakytus du klausimus, bet ko gero reikėtų perduoti žodį ponai Strauskam. Dėkuoju. Na, Marijo neatsakė kai kurių klausimų, taigi ir aš pasakysiu. Dėl naujojo Bretton Woods susitarimo idėjos. Aišku, dabar 65 metų susitarimas yra pasenęs ir būtų keista, jeigu nenuspręstume jo keisti. Klausimas dėl politinės aplinkos. Po karo buvo galimybių surenkti Bretton Woods konferenciją. Ir net du mėnesius delegatai Bretton Woods'e ieškojo galimybių pasirašyti tokią sutartį. Nemanau, kad šiandieną tai būtų galima atkartoti. Tačiau a, dabar situacija dar sudėtingesnė, nes a, Tarptautiniam valiutos fondui priklauso 86 valstybės, taigi susitarti būtų dar sunkiau. Kodėlgi ne? Tačiau, pavyzdžiui, įvertinus Kopenhagos aukščiausio lygio susitikimo nuotaikas, matyti, kaip sunku rasti susitarimą tarp daugelio valstybių. Taigi, e, tarpusavyje TVF susitarė tiesiog peržiūrėti įgaliojimus ir ieškoti būdų, kaip e, padėti mūsų nariams, kaip išplėsti mūsų funkcijas neperrašant ar nesudarinėjant naujos sutarties, nes bijausi, jog ji užtruks dar kurį laiką. Tačiau jeigu persikūnyčiau, pavyzdžiui, paprastą Europos pilietį, mm, jau atsiribočiau nuo TVF veiklos, pasakyčiau, kad Svarbiausia, ar tokia sutartis būtų gyvendinama, ar piliečiai būtų atstovaujami. Čia tai, ką sakau, labai aktualu jums sėdintiems šioje salėje, bet e, ne, nesiplėsiu pasakydamas, kad kai kuo galbūt sąjunga ir nėra suinteresuota. Dabar atsakysiu klausėjui prancūzų kalbą, prancūziškai paklausta apie Olivier Blanchard, fondo vyriausiojo ekonomisto e, išvadas. Tai buvo tarsi toks mokslinio tyrimo dokumentas, kur bandoma įvertinti situaciją iki krizės, krizės pamokas ir rekomendacijas. E, čia išryškintos kelios sritis. Viena iš jos yra infliacijos tempai. Šiame tyrimų dokumente einama giliau. Klausama, ar tai yra patikima ekonomikos augimo matavimo priemonė. Bet fondo doktrina infliacijos atžvilgių nepasikeitė. Mes manome, kad infliacija niekada net neša gerų rezultatų, taigi reikia kovoti su jos pačiomis ankstyviausiomis apraiškomis. Taip pat reikia galvoti apie tokią monetarnę politiką, kuri atsilaikytų krizės atveju. Nežinau, ką vakar sakė Jurgenas Štarkas, tačiau uh, vis dėlto bankininkai turi būti karių su infliacija prieš akiją, nes priešingo atveju jų vaidmuo netenka reikšmės be kitako akademikai, akademinė bendruomenė turėtų ieškoti naujų požiūrių į infliaciją, tačiau mūsų e, doktrina ir požiūris į infliaciją nepasikeitė. Dabar pereisiu į anglų kalbą. Kalbant apie geresnę pusiausvyrą tarp rinkos ekonomikos ir reguliavimo nuostatų. Šią temą, aišku, galėčiau kalbėti ištisas valandas. Tačiau reikėtų ieškoti e, ne būdų, kuriais dabar bandoma geriau reguliuoti finansinį sektorių. Reikėtų ieškoti galios pusiausvėrį reikėtų ieškoti galimybių subalansuoti funkcijas ir galias. Ir reikėtų tam mesti visus išteklius, kad visi galiojimai, visos funkcijos ir pajėgumai būtų suderinti. Taigi įvertinant praeitą sistemą, įvertinant naujas, įvertinant tai, ko norime pasiekti, turime suvokti, kad labai dažnai viskas kyla dėl tos pusiausviros nebuvimo. Aišku, rengėme sistemą, kuri leistų uh, išvengti krizės ateityje. Ir labai dažnai gali būti taip, kad uh, nebaigia likviduoti ankstesnės krizės pasiekmių, mes pastebėsime naujos krizės apraiškas. Taigi, negalima tikėtis, kad turėsime iš anksto paruoštas formulės. Galbūt reikia suvokti, kad kiekviena krizė yra savotiška, turi savo specifiką. Taigi, kaip ir sakiau šį rytą, reikia suvokti, kad krize jau atitolsta. E, didysis dvidešimtukas priėmė tam tikrų sprendimų ir tikrai, kad didžio dvidešimtuko vadovai yra drąsų žmonės ir su drąsiai žmonėmis visada dirbti lengviau. Tačiau nežinau, kokia bus jėgos pusiausvyra po, pavyzdžiui, dviejų metų. Galbūt e, visi daugiau koncentruosimės į e, nacionalinius reikalus ir pamiršime tą tarptautinį bendradarbiavimą. Nors aš nemanau, kad tai bus, nes visi esame suinteresuoti bendradarbiavimu pasaulio lygmeniu. Toliau dėl e, CDS, tai yra kredito rizikos apsikeitimo sandorių. Marijo jau daug kalbėjo. Noriu pasakyti, kad didžiaja dalimi tokie sandoriai yra įmonių sudaromi. Kol kas nežinomi visi su jais susiję aspektai, bet kai kurios tendencijos, kurias sureikšminame, kredito rizikos apsikeitimo sandorių srityje nėra jau tokios reikšmingos, kaip mums atrodo. Europos e, valiutų fondas. Tokia galimybė. Jeigu aš žinočiau, kur ta institucija yra, tai aš su malonumu pasikalbėčiau su jos atstovais. Girdžiu vairiausių versijų, tačiau jos skiriasi. Taigi, priklauso nuo to, apie ką kalbame. Jeigu manome, kad ES turėtų tam tikrą regioninį valiutų fondą, kuris padėtų tokioms valstybėms, kurioms padėjo TVF - Vengrijai, Rumunijai, Latvijai. Tai būtų lengviau, nes e, kuria tu ne iš nacionalinio fondo, bet iš e, šio fondo panaudoti lėšas. Gerai, bet pavyzdžiui, Graikijos gelbėti iš tokio valiutų fondo nebūtų galima. Marijo sako, kad Graikijos atveju pagrindinis keltinas klausimas yra, kaip spręsti finansinę problemą. Tai yra finansinė, o ne CDS problema. Taigi nesidangstykime e, Mm, planais, svajonėmis apie naujos institucijos kūrimą. Taip, ji gali būti naudinga, bet reikia įsiaiškinti, ar tai būtų eurozonos institucija, ar visos ES, ar ji bus finansuojama iš nuo savų išteklių, ar kaip. E, to negalima nuspręsti per vieną dieną. Uh, Bet tai tarsi mus nutolina nuo tikrosios problemos, kuri kyla eurozonai, konkrečiai Graikijai. Aš su malonumu apie tai pakalbėsiu, bet e, tai reikalauja daug laiko. TVF kūrimas užtri, už, užtruko ir nemanau, kad uh, taip lengvai galėtumėm sukurti alternatyvę instituciją Europai. Bet netmetama mintis, kad gali atsirasti regioninė institucija ir esu įsitikinęs, kad reikia kažkokios bendros regioninės institucijos apimančios visą sistemą, institucijos, kuri galėtų tapti regioninių valiutos fondų. Ir kadangi sprendžiame biudžeto išteklių klausimą, dirbame su komisija, galėtumėm lengviau tokioms valstybėms kaip, pavyzdžiui, Latvijai suteikti pagalbą. Kitas klausimas. Pabandysiu atsakyti prancūzų kalbą. Klausimas sudėtingas. Jūs klausėte apie gilumines krizės priežastis. Tai yra JAV nekilnojimo turto rinkos problemos ir panašiai, namų ūkių įsiskolinimas. Ir viena iš priežasčių, kodėl susidarė tokios didžiulės skolos, tai yra jav namų ūkio įsiskolinimai, atlyginimo netoligumą ir panašiai, visa tai teisinga. Tačiau tai nėra pirminė priežastis. Reikia ieškoti gilesnių priežasčių. Tačiau klausimas toks, ar dabartinės tendencijos liks galioti ar ne. Ar tai yra susijęs su e, JAV piliečių taupimo tendencijomis, elgsenomis, Galbūt dabar amerikiečiai pradės daugiau taupyti. Kalbama apie santaupų didėjimą 6-7 procentais. Galbūt tokios tendencijos išnyks. Čia išvelgiu kitų priežasčių taip pat. Tai yra ir kreditavimo aspektai bei balanso nesu, disbalansas. Ne vien tik atlyginimai. O kalbant apie giluminės priežastis, tai čia reikėtų jų ieškoti giliau ir kompleksuočiau. E, kalbant apie tarptautinį valiutos fondą ir galima Europos valiutos fondą, manau, kad jau atsakiau, kai dėl bazelio sistemos ir konkurencingumo, manau, kad tai, kas buvo padaryta, yra tikrai labai kokybiškas darbas ir džiugu, kad TVF šiuose iniciatyvose dalyvauja. Uh, Tik problema ta, kad tai užtrunka. Per tą laiką įvyksta kažkokių kitų įvykių ir vėlgi susidaro rimta prieš priešą. Be kitako, viltis turėti visiškai globalizuotą pasaulinę sistemą yra bejotina. Aišku, teoriškai tai yra labai patrauklu, JAV kartais nenori prisidėti prie kitų valstybių, turi savo nuostatas, turi savo griežtą poziciją Bazelio reglamento atžvilgių. Turiu didelių vilčių, kad krizės pasiekmė mus, pasiekmes mus privers daugiau bendradarbiauti, tačiau neturime būti naivus, manydami, kad nacionalinio regioninių interesų nebeliks. Ačiū. Mums tikrai labai labai trūksta laiko, tikrai nemanau, kad dabar užduoti klausimai bus atsakyti, spėsime, bet pabandykime. Žinau, kad e, pona Žodžetį iš Italijos skuba į lėktuvą, taigi žodis jums. Labai ačiū. Pateiksiu trumpą klausimą. Na, jeigu mes kalbame apie ekonomikos sisteminį stabilumą, tai jau daug apie tai kalbėjome, kalbėjome apie kreditų prieinamumą. Mane domintų perėjimo klausimas nuo Bazelio 2 prie Bazelio 3. Kaip tai paveiktų įmonės, ypač mažas bei vidutinės įmonės? kaip bankai suteiktų kreditus mažoms bei vidutinėms įmonėms pagal Bazelio, Bazelį 3. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi kalbėsiu labai trumpai. Pirmininkė Dragi, ką Jūs manote apie Europos strategiją skirtą kovai su spekulacijomis? Europos parlamentas taip pat daug diskutuoja ir apie investicinius fondus. Šis klausimas visiškai neseniai buvo išbruktas iš finansų ministrų e, tarybos darbo tvarkės. Ką Jūs manate apie instrumentus skirtus kovai su spekulacija? Prancūzija teigia, kad Vokietijos prekybos modelis kelia pavojų visai rinkai. Kaip Jūs manate, ką Jūs apie tai manate? biudžeto subalanta, subalansavimas, kaip jis yra suderinamas su didesniu au, ekonominiu augimu. Vokietijos atstovas. Labai ačiū, pateiksiu tris trumpus klausimus. Gerbiamas ponė Dragi, jūs kalbėjote apie perinamosius laikotarpius, kurie turėtų būti pakankamai ilgi. Aš kalbėsiu anglų kalba, kad jums nereikėtų vertimą. Vis dėlto kalbėsiu vokiečių kalba. Norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponas Dragi dėl kapitalo reikalavimų. Jūs kalbėjote apie pakankamai ilgus perinamosius laikotarpius ir tam tikras apsaugos taisyklės. Čia man viskas panašu į Vokietijos bankų situaciją. Jiems buvo suteikti pakankamai ilgi perinamieji laikotarpiai, per tą laiką jie įsigijo daug rizikingų produktų. Kaip Jūs manate, ar tie ilgi pereinamieji laikotarpiai nesukeltų naujų papildomų problemų. Mano antrasis klausimas yra susijęs su uh, globalios rizikos valdymo valdybos sudėtimi. Planuojama į tą valdybą siūsti centrinių bankų atstovus. Neturint omeny tai, kad JAV centrinis bankas uh, nebuvo labai aktyvus kovojant su nekilnojamo turto rinkos krize. Kaip Jūs manote, kiek centrinio banko atstovų turėtų būti toje valdyboje? Na ir trečias klausimas. Buvo parengtas labai įdomus dokumentas, kur aptart, aptarnėjamas politinis lobizmas. Ten teigiama, kad politinis lobimas yra vienas iš sisteminės rizikos elementų. Na tai puikiai atspindi JAV situaciją. Ar yra kažkokių tai politinių išvadų, kaip reikėtų tai reaguoti? Na ir dabar paskutinis mano klausimas. Kalbant apie globales integruotas finansų rinkas, Kaip turėtų veikti globalios institucijos, kaip turėtų būti rink, vykdoma primančios šalies priežiūra. Gali būti taip, kad motininė įmonė yra įsikūrusi visai kitame kontinente, ji gali nuspręsti likviduoti savo dukterinę įmonę įsikūrusią kitoje šalyje. Kaip jūs galite užtikrinti, kad būtų vykdoma tinkama priežiūra toje šalyje, kur yra įsikūrusi dukterinė įmonė? Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pateikti trumpą klausimą ponui Dragi. Na, dabar finansinės sistemos stabilizuojasi dėl didžiulių uh, viešojo sektoriaus pastangų finansinė prasme. Bet man kelia nerima tai, kad nemažai toksinių sandorių vis dar tebe vyksta. Galbūt investuotojai nėra suinteresuoti Graikiją, bet jie vis tiek atlieka įtartinus toksinius sandorius susijusius su apsikeitimu kreditiniais įsipareigojimais. Ką Jūs apie tai manate? Ponas Štrauskan. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia ateityje kurti vadinamą sveikesnę bankų sistemą. Na ir taip pat jūs kalbėjote apie infliaciją. Po naftos krizės 90-metyje Libor pakilo 70 procentų. Mano klausimas būtų toks. Jeigu jūs norėt, galėtumėte kažką pasakyti toms šalims, kurios per trumpą laiką labai daug įsiskolina? Ką, kaip, kokių palūkanų jos galėtų tikėtis, kokio kit, indekso kitimas galėtų tikėtis ateinančiais metais? Labai ačiū. Praėjusiame dešimtmetyje mūsų šalyje taip pat įvyko labai skaudi bankų sistemos krizė. Mes iš tos krizės taip pat šio to pasimokėme. Jūs buvote, jūs sakėte, kad jūs esate nusteikęs optimistiškai, manote, kad mes išbrisime iš krizės, bet kuo yra pagrystas tas jūsų optimizmas? Uh, nemažai Europos, eurozonos šalių šiuo metu yra sudėtingiausioje situacijoje nuo euro įvedimo. Indijoje, Kinijoje šimtai milijonų žmonių iš kaimo vietovių vyksta į miestų vietovės ten ieškodami darbo. Uh, Taip pat e, turiu pasakyti, kad e, ir daugelį Europos šalių labai sumažėjo eksporto apimtis. Taigi, kaip jūs viską įsivaizduojate praktinę prasme? Taip pat jūs kalbėjote ir apie priežiūros sistemą. Kalbėjote apie Vašingtoną, TVF būstinę. Uh, Kaip jūs manote, ką reikėtų daryti, kad situacija neišsprūstų iš kontrolės visose įvairiose šalise? Na, kadangi kalbant apie rezervų padidėjimą, iš kur jūs ketinate gauti tų pinigų? Ir kas turėtų naudos iš palūkanų normos padidėjimo? Taip pat mane domintų, kokią įtaką e, Europos valiutų fondo įkūrimas galėtų turėti euro kursui. Uh, me, should... Labai ačiū. Aš norėčiau kalbėti prancūzų kalbą. Silvi Bula. Kalbant apie priežiūros institucijų paketą, daugelis pranešėjų sakė, kad Europai reikia priežiūros institucijos. Europos centrinio banko pirmininkas turėtų būti tokios priežiūros institucijos arba valdybos pirmininkas. Uh, Na ir ta, toje valdyboje turėtų būti daugiau akademikų. Ta valdyba turėtų būti įsikūrusi Frankfurte. Man būtų įdomus, būtų įdomu gauti platesnės informacijos apie tai. Panaberės. Ačiū. Aš norėčiau taip pat pateikti keletą klausimų. Kalbant apie reformas po krizės, tai buvo mobilizuotos pastangos, norint atlikti bankų sistemos reformą. Buvo pateiktas pasiūlymas dėl bankų sistemos priežiūros. Panašu, kad atsiranda vis naujų idėjų, ką reikėtų daryti. Tačiau tos idėjos e, e, yra pakankamai sudėtingos, pakankamai skirtingos, atsiprašau, galbūt jas būtų sunku apjungti. Taip pat galbūt ir piliečiai nelabai pajėgia įvertinti, kokią įtaką tokie pasiūlymai turės. Uh, Aš manau, kad reikėtų išsiaiškinti, kur bus panaudojami pinigai gaunami iš finansinių sandorių apmokestinimo, kur jie būtų panaudojami besivystančiam šalims ar kažkur tai kitur nukreipiami. Apie tai buvo kalbėta ir didžiojo dvidešimtuko susitikime. Aš manau, kad mes toliau turėtumėm tęsti demokratinės diskusijas, nelaukdami, kol bus, nes reikia priimti sprendimą. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad nebūtinai reikia vadovautis didžiųjų JAV bankų sukurta strategija. Manau, kad ypač Graikijos atveju yra reikalingi skaidrus veiksmai. Taip pat aš manau, kad reikėtų pamastyti apie Europos galimybės kompensuoti įsiskolinimus. Na, o dėl apskaitos standartų. Aš manau, kad dabar situacija yra aiškesnė. Tai yra svarbu norint išvengti interesų konfliktų. Aš suprantu, kad reikia aptarti riziką. Tam yra reikalingos demokratinės diskusijos. Taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, pag... kokie kriterijai turėtų būti taikomi bankams. Aš manau, kad reikia atsižvelgti vairius kriterijus, tokius kaip, tarkim, visuomenės senėjimas, demografiniai pokyčiai. Būtų labai gerai, jeigu ponas Dragi sureaguotų į šį pasisakymą. Pone An Kalmari, dėkuoju, jau sulaukiu atsakymų į klausimus, kuriuos ketinau užduoti. Tad e, tik tai norėčiau paraginti e, jūs e, sukurti tam tikrą mokestį finansiniams sandoriams, kad galima sukaupti e, kažkokius fondus e, e, rizikai e, kompensuoti, nes dabar e, mokesčių mokėtojams tenka dabar padaryti. Paskutinis paklaus ponas Prezėdo. E, du klausimai ponai Dragi. Jeigu pažvelgsime į finansinės institucijas, kai kuriomis e, aplinkybėmis e, jos gali prisidėti prie e, sisteminės rizikos. Bet gali būti ir finansinių institucijų, kurios gali sukelti globalę sisteminę riziką. Tad ar reikia tokių dviejų apibrėžimų? Na ir antras klausimas susijęs su reitingavimu agentūromis. E, reikia pažiūrėti į e, reitingo agentūrų priimtų sprendimų pasiekmes. E, ponas Straskan kalbėjo apie tvarumą, valdyseną, skaidrumą. bet e, jūs kiek mažiau kalbėjote apie monetarinį sektorių. E, čia reikia koreguoti e, disbalansą ir kaip mes tokį disbalansą turėtume koreguoti šalyse, kurios turi perviršį. Pirmininkė, dėkoju. Tai buvo paskutinis klausimų raundas. E, man regis, praeitam raundė dar buvo klausimas e, apie bankų e, dydį, lyginant su šalies, kuriame, kurioje jie įsisteigė dydžiu. Galbūt į tai taip pat galima bus sulaukti atsakymą. Ponas Tauska, dėkoju. Vėl buvo klausimų apie apsikeitimo kreditiniais įsiskolinimais sandorius. tai teks prie jų taip pat sugrįžti. Buvo taip pat klausima apie e, politinį lobizmą. E, visada e, parlamentas ir vyriausybės, apibrėždamas tam tikrą įstatymą, atsižvelgia į privačius interesus. Čia problemus toje praktikoje aš nematau. Tai normali procedūra parlamentinėje praktikoje surinkti E, pačią geriausią informaciją, o geriausia informacija paprastai ateina iš žmonių, kurie e, toje šakoje veikia. Problema e, atsiranda tada, jeigu atsitinka, kad tai, ką jie nori daryti politiniam lygmenį, yra neįmanoma padaryti dėl didelių privačių interesų. Tai klausimas kuris apima plačiau negu kad finansinio sektoriaus organizavimą. Ta pati galime matyti ir kituose sektoriuose, ten taip pat atsitinka. Tai iš tikrųjų yra problema. Na, kadangi dabar esame tokiame laikotarpyje, kur visi kalbame apie sisteminę riziką, buvo turbūt įdomu pažvelgti ir į kitokias sisteminės rizikas, negu kad tradicinė sisteminė e, rizika bankinėme sektoriuje. E, dabar apie e, priežiūrą. TVF yra susirūpinusi dėl galimų banko problemų sprendimų tarp valstybinių mastų. Mes matome, kad yra pakankamai daug bankų, kurie turi savo patronuojamasias kompanijas kitose šalyse Ir žinoma, kada jiems iškyla problemų namie, jie pirmiausia sprendžia problemas namie, o tik paskui pradeda spręsti patronųjų įmonių problemas. E, ir tokia, to, to, tokiu atveju e, įsisteigimo e, vietos priežiūros institucija nebūtinai gali išspręsti visas problemas kitur. Vadinasi, reikia ieškoti kitokių sprendimų. E, Pateiksiu tokį pavyzdį. E, krizės metu e, iškilo vadinamoji vienos iniciatyva. Čia jie atsirado komisijos paraginta. Mintis buvo tokia - susadinti privačius bankus, ECB, kitas institucijas ir e, pasakyti jums, e, jūs esate e, didelės finansų institucijos, kurios turite patronomųjų įmonių vidurio ir rytų Europos šalise. Ir jeigu jūs atsijimsite visus pinigus taigi iš karto, išsirpsite iš ten kapitalo, tai iš tiesų sukursite problemų ne tik jiems, bet ir savo. Ir e, tas įspėjimas e, suveikė, bankai suprato, e, kad m, mm, e, jeigu jie taip ir elgtųsi, e, tai e, duotų pasiekmių ne tik tai vidurio ir centrinėje Europoje, e, vidurio rytų Europoje, bet ir e, visai Europai. Todėl reikia ieškoti kažkokių tarpvalstybinių sprendimų, kurie užkirstų kelią tokiam e, E, platesniam e, efektui. E, čia žingsniai yra daromi, bet problema nėra iki galo išspręsta. Dabar keletą žodžių apie galimą finansinių sandorių mokestį. Aš 80-metį buvau didelis entuziastas, kalbant apie jį. Nuo to daug kas pasikeitė ir e, ypač, kai kalbame E, mes jau tris valandas apie tai kalbame, o pasikeitė finansų, pramonės, e, pati architektūra, tech, e, techninė pusė. Ir dabar mes kalbame apie galimybę pasverti už ir prieš įvedant kokį nors finansinio sektoriaus mokestį, tame tarpe ir galima mokestį ant apmokestinti finansinius sandorius. Ir e, tai yra todėl, kad e, kuriant išvestinius produktus atsiras gana lengva galimybė išvengti tokio sandorio mokesčio. Ir vadinasi, e, atsiranda galimybė, kad neverta kurti tokio mokesčio, kurio bus galima gana lengvai išvengti. Antra vertus, mokesčių sistemoje egzistuoja principas, kuo paprasčiau, tuo geriau. Jau jeigu ką nors kuriate, tai turėtų būti standri, e, dinamiška sistema, o ne kažkas labai sudėtingo, kur būtų labai daug spragų. Aš galutinės išvadas dabar nedarau. Bet nėra taip jau akivaizdu, kad vienintelis sprendimas būtų per sandorio apmokestinimą. Galbūt ne, ne, yra už ir prieš. Bet galbūt būtų lengviau apriboti rizikingą elgesį finansų sektoriuje, e, priversti jį elgtis e, etiškiau, iškelti tuos klausimus į darbo tvarkės viršų. Bet tuo pačiu prisiminti, kad reikia pamastyti, ar verta kurti kažką, ką sukurti yra sunku, bet, kurio, bet ko išvengti būtų palyginti lengva. Žinoma, po diskusijų mes e, tikriausiai prieisime išvados, kad yra vietos tam tikram e, mokesčių finansinėme sektoriuje. Aš nežinau, ar mano kolega pritars man. Bet e, čia juk reikia rasti pusiausvyrą tarp apmokestinimo, tarp mokesčių ir reguliavimo. Ir iš principo centriniai bankai, ir aš jų argumentus suprantu, sako, kad e, tiek daug galima nuveikti reguliuojant, kad e, nereikia griebtis apmokesnimo. E, bet kuriuo atveju turime ieškoti tinkamos pusiausvyros tarp reguliavimo ir čia įeina ir priežiūra ir kiti dalykai ir iš kitos pusės apmokestinimo. Tas, ta pusiausvyra turi būti aptarta. Dar vienas klausimas apie veiksmingo Europos finansinės e, rinkos sukūrimą ateityje. Iš tikrųjų visi suinteresuoti e, tokios rinkos egzistavimu ir e, Lisabonas darbo tvarkės įgyvenimas tai labai aiškiai pademonstravo. Aš dabar norėčiau toliau tęsti prancūzų kalbą. Akivaizdu, kad e, Europai reikia veiksmingesnių finansų rinkų. Ir e, ateityje reikės e, labai didelio masto finansavimo apimčių. Pone Bereš, Bereš apie tai kalbėjo, kalbėjo apie konkurencingumo didinimo būtinybę, apie demografinės tendencijas, senstančius piliečius. Tačiau visą tai pasakius, reikia suprasti, kad mums būtina turėti reguliuojamas finansų rinkas, kurios net neštų kažkokių neigiamų pasiekmių bet tuo pat metu mums reikia tokių rinkų, kad galima būtų subalansuoti e, santaupas ir investicijas. Laiko e, tikrai nedaug, nenoriu plėstis, bet pasakysiu, kad e, nesu tikras, kad e, europinių santopų e, perkelimas į Europos investicijas yra šiandieną labai efektyvus. E, visiškai aišku, kad jums Europoje reikia finansinės sistemos, kuri veiktų veiksmingiau negu šiandieną. Bet visada yra prieštaravimų. Jeigu jūs darote vieną dalyką, tuo pat metu reikia geriau reguliuoti finansinės rinkas. Tai labai sudėtinga problema. Ir e, niekas, žinoma, nenori e, vieno iš tų ramščių eliminuoti visiškai. Niekas nesiginčia, kad reikia geriau reguliuoti finansinės rinkas, e, tuo pat metu sakydamas, kad yra kitų būdų, kaip finansinės rinkos, kaip tas santaupas perkelti į investicijas. Taigi čia būtina pusiausvyrą. Bet šiandien ryte jau buvo minėta, kad tos pusiausvėros skirtingose pasaulio vietose galima siekti skirtingais būdais. E, Europos Sąjungoje galite turėti e, rinką, kuri veikia vienaip, bet ji veikia kitaip JAV ar Japonijoje. Ir čia e, Europos parlamento vaidmuo draugė su nacionaliniais parlamentas yra nepaprastai svarbus, nes e, reguliuoti e, galima daug geriau regioninių lygmenių negu globalių lygmenių pasiremant subsidiarumo principu. Na ir paskutinis dalykas e, - infliacija ir e, smarkiai įsiskolinusios šalys. Dabar perėsiu vėl į anglų kalbą. Visada valstybės jaučia pagundą išspręsti valstybės skolos problemą per e, didesnę infliaciją. Bet aš manau, kad toks sprendimas e, e, iš principo atneša daugiau nei, e, trūkumų negu kad gerumo, negu kad gėrio. Greitai galėsite gauti, mielai atsiųsiu jums e, labai įdomią studiją. Ji bus paskelbta ir internete. E, joje rodoma, kad skolos e, ir BVP santykis kai kuriuose valstybėse padidės ir e, bus 10 e, procentų aukštesnis negu kad iki krizės. 10 e, procentų iš to susidaro iš stimulo priemonių, o visa kita yra krizės pasiekmė. Nes mes kalbame apie 35 procentų bendrą skolos lygį. Taigi, e, dalis tos skolos, kuris susidarys e, per artimiausią laikotarpį, e, bus atsiradusi dėka stimuliavimo priemonių. E, E, tai be jokios abejonės taps diskusijų e, objektu, galbūt ne dabar, bet ateityje ir aš norėčiau tuos dalykus akcentuoti. O visus kitus klausimus atiduodu savo kolegai. Dėkoju. Užduota daug klausimų, e, didžiąją dalimi daug jų skirta kredito rizikos apsikeitimo sandoriams. Jeigu tektų apibendrintai atsakyti, galiu pasakyti, kad reikia atsiminti tris aspektus. Pirmiausia, reikia žinoti, žinoti, kas sudaro e, kredito rizikos apsikeitimo sandorių rinką ir kitas rinkas. Ir čia mums reikia jūsų pagalbos, bandant kovoti su tais galingais interesais prieš E, priekybos šiais išvestiniais produktais centralizavimą. Nėra lengva centralizuoti priekybą šiais išvestiniais produktais, nes centralizavimas reiškia aiškumą, skaidrumą, matomumą. Ir daugeliui bankų prekiaujančių tokiais produktais tai reiškia nuostolius. Dėl šios priežasties jūsų kaip parlamentarų ir teisėkuros institucijų vaidmuo yra esminis siekiančio tikslo. Antras tikslas yra apsisprendimas, tai yra žinodami, kokios sutartys yra priimtinos, kokios ne. Mes galėtumėm uždrausti tas, kurios nėra priimtinos, nes labai sunku drausti tai, ko mes nepažįstame. Bet kol kas labai sunku suprasti, kokie susitarimai yra teisėti ir kokias kapitalo ribas nustatyti produktams, kurie yra rinkoje. Kai kurie produktai yra skaidresni ir kapitalo e, apmokestinimo prasme, jiems gali būti suteiktos lengvatinės sąlygos. E, toliau reikia suprasti, E, priešingą nuomonę turinčių šalių e, interesus ir pozicijas, kontrapozicijas. Na ir trečias elementas tai yra konkurencija. Jei Europa mano, kad jai reikalinga turėti tarpuskaitos įstaigas, tai be jokios abejonės jos turėtų tokias įsteigti, čia nepradedame nuo nulio, daug kas padaryta, taigi tikrai nenustepčiau, jei būtų įsteigta Europos tarpuskaitos įstaiga. Aišku, mes turime e, Europos tarpuskaitos įstaigą Londone, tačiau reikėtų e, euro zonai skirtosios e, tarpuskaitos įstaigos. Kai dėl apsidraudimo fondų, tai vėlgi tai reikalautų išplėsti reglamentuojamą sritį. ES ir JAV yra teisės aktų leidžiančių išplėsti dabar galiojančius teisės aktus apimant rizikos draudimo fondus. Dabar kredito reitingavimo agentūrų atžvilgių yra įmamas iniciatyvų apjungti reguliuojančias nuostatas. Jau ne vienerius metus vykdomos tokios iniciatyvos esu optimistiškai nusiteikęs ir be kita ko Europos komisijos dalyvavimas finansinio e, finansinio stabilumo valdyboje prisideda prie tų europinių interesų užsakymo. Kai dėl smulkaus ir vidutinio verslo ir ar jo nediskriminuotų trečiasis Balzelio reglamentas kreditavimo prasme, atsakymas ne, nes trečiasis Balzelio reglamentas orientuotas į stambius bankus, priekybos bendrovės Ir taip ir turėtų būti, dėl to, kad visi esame įsitikinę tuo, jog krizė neprasidėjo uh, tradicinėme mažmenos versle, nes dabar krizės priežastis yra kreditavimo e, sistemos nepatikimumas, tradicinės skolinimo sistemos netitikimas ir taip toliau. Taigi turime suvokti, kad bankai turi atsilaikyti prieš krizę, nors, kaip Dominik anksčiau sakė, neaišku, kada ir kaip pasireikš naujoji krizė. Tačiau jau aišku, kad uh, turime daug pastangų dėti, kad mūsų sistema didžiaja dalimi turėtų būti atspari krizai. Ir vėlgi, kalbant apie centralizavimą, tokios sistemos reikia nepamiršti sistemos stiprinimo. Kai dėl kapitalo reikalavimų pereinamųjų laikotarpių, tai šį procesą galima vertinti kaip Bazelio 3 dalį. Beje, tai yra numatyta. Bazelio 3 e, procesai vyksta, dabar pribrendo laikas nacionalinėms institucijoms imtis tam tikrų gyvendinimo veiksmų, viskas vyksta pagal grafiką. Taip pat noriu pasakyti, kad šį procesą galima vertinti kaip pagrista e, dviemis sąlygomis. Visų pirma, tai tam tikri parametrai dėl kapitalo kiekio, kapitalo kokybės, kap, paskolos ir kapitalo santykio. Tai yra sudėtingas, labai sudėtingas um, sąlygų paketas. Bet kita dalis yra suvokti, kokie komponentai apibrėžia kapitalą. E, kapitalo savoka kaip tokia, kuri būtų priimtina visoms pasaulio valstybėms. Aišku, mūsų praeitis skiriasi valstybės tokį e, kapitalą suvokia nevienodai. Taigi čia esama susitarimo, tačiau klausimas, ar per vieną dieną pavyks visiems pritaikyti pakeistą kapitalo apibrėžimą, ne. Kap bankai, jurisdikcijos ir priežiūros sistemos turi turėti laiko prisitaikyti prie naujos sistemos, naujos apibrėžties. Laiko turėtų būti pakankamai, kad rinkos negalėtų, e, kad turėtų laiko prisitaikyti prie tų pokyčių. Manau, kad tai sudarys mūsų susitarimo esmę. Toliau e, vietoje įsisteigusių priežiūros institucijų ir užsienio priežiūros institucijų klausimas esame sukūrę priežiūros institucijų kolegijas, kuriuose yra atstovai iš įvairių priežiūros institucijų. Ir būtent šios kolegijos, na, nors ne visiškai išsprendė šį klausimą, tačiau sumažino problemos apimtis ir iš asmenės patirties galiu pasakyti, kad dabartinis e, supratimo memorandumų tinklas leidžia išspręsti šią problemą. Buvo klausima, ar tai turėtų patekti į rizikos valdybų funkcijas ar centrinio banko funkcijas, bet būtent centrinis bankas, kaip ir e, kai kurios kitos institucijos, yra pirminės, išvelgiančios tam tikrus e, ženklus. Jau 2004 pasaulio bankas, atsiprašau, Europos bankas išvelgė krizės galimybę. Taigi galiu pasakyti, kad rinkos priežiūros institucijos bus atstovaujamos ir e, reguliavimo taryboje. Manau, kad atsakiau visus klausimus. Okay, thank, thank, thank you very much. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams. Ačiū už tai, kad patikėte tiek daug klausimų. Noriu padėkoti nariams už kantrybę. Na, nepateiksiu diskusijų apibendrinimo, nes visą laiką sunaudojame diskusijoms. Na, iš tikrųjų dar daug ko turime išmokti. Ačiū visiems už tai, kad atvykote į šį susitikimą ir su nekantrumu laukiu kito susitikimo kitais metais. Ačiū. Well, I'm sorry, but <laughs> it's a, a scramble.